poseł. Pani poseł. Pone parlamento narė. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ponui, sveiki visi. Pradedame vėluodami 15 minučių dėl poros priežasčių. Visų pirma, laukime, kad susirinktų daugiau parlamento narių. Ir pirmasis mūsų šiandienos darbo tarkės punktas – tyrimo pristatymas. Ir todėl 15 minučių vėluojame. Na, dar reikia pridurti, kad šiandien pirmadienis ir laukiame. Ir dėl to dar nusprendėme palaukti narių. Darau prielaidą, kad tikriausiai o, siūlymų pakeisti darbo atvarkį tvarkės, posėdžio darbos tvarkė nėra, e, posėdis transliuojamas, vertimas yra 16 kalbų, prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, danų, graikų, ispanų, portugalų, švedų, vengrų, lietuvių, lenkų, bulgarų, rumunų ir kroatų. Būtų lengviau išvardinti kalbas, kuriomis vertimas nenumatytas. E, rugsėjo pradžioje įvykusio posėdžio protokolo tvirtinimas vyks pagal e, patvirtintą procedūrą. Ir dabar perinu prie trečiojo darbo tvarkės punkto, kurį jau jums pristačiau. Išklausysime tyrimo pristatymą apie pirmojo BŽUP ramsčio įgyvendinimą ES valstybėse 2014-2020 metais. Gal darbo tvarkos taisyklės kurias patvirtinome 2014 14 e, įsigyvendinę reformą nusprendė, jog 2014 buvo pereinamieji metai. Kaip žinote, e, BŽP atsirado e, nemažai pokyčių. Yra pasiūlymas dėl aplinkos saugos, E, tausojimo priemonių suteikt, numatytos e, lankstumo taisyklės valstybėms nare, narėms, taip pat galimybė joms e, daryti įtaką išmokų struktūrai. Kai, kurie, kai kurios iš tų naujų išmokų yra privalomos, kitas mokyti ar nemokyti gali apsispręsti valstybės narės. Turime šį klausimą panagrinėti nes yra įvairių nuomonių apie tai. E, yra atsiranda atsiranda galimybė, kad atsiras 28 skirtingos išmokų sistemos. Manau, kad tokiu atveju būtų naita per toli. Noriu pasisveikinti e, su eks, mūsų šiandienos ekspertais, pane uh, Rozarija Pupo Dandreo ir ponu Robertu, Robertu Henker iš Italijos ekonomikos instituto. Ir taip pat noriu pasisveikinti su Fabricio De, De Philips iš Romos universiteto. Malonu Jūs čia matyti. Ir taip pat noriu pakviesti Jūs prisijungti prie mūsų čia. Ir po, po savo pristatymo tiesiog suteiksiu žodį Jums ir pirmiausia žodis poniai Bendrė. Aš e, kalbėsiu italų kalbą. Ačiū už kvietimą ir už galimybę šį tyrimą parengti. Noriu pasakyti, kad tai buvo tikrai įdomus darbas ir mums patiko jį rengti. Aš esu iš Kreja nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos, bet kai laimėjome konkursą renkti e, šią studiją, dar buvome, dar vadinomės ENEA. E. E, studija skirta BŽO pat pirmojo ramščio gyventinimui 2014-2020 metais. Pristatomos struktūros studija Aš, mano pasisakymas e, sudarytas pagal tos, to tyrimo sudėdamasias dalis, pristatysiu tikslus, paskui e, aptarsiu e, mūsų mūsų tyrimo pagrindus, ne tik teisės aktus, kuriais rėmėmės. Mes išnagrinėjome e, tiesioginių išmokų sistemą ir nagrinėjome visas rytis kuriuose valstybės narės įgyja lankstumo galimybių. Taip pat e, nagrinėjome Fischlerio įgyvendintą reformą ir kaip viskas atrodė po tos reformos, tai yra ko, ko, kokį pasirinkimą valstybės narės turėjo 2013-aisiais. Po to aptarsiu daugiametę finansavimo programą 14-20 bei BŽUP išteklius Taip pat aptarsiu tiesioginės išmokų sistemos sudedamasias dalis ir e, kokius sprendimus pasirinko atskiros valstybės narės. Žinau, kad pasisakymui, pristatymui nėra skirta daug laiko, todėl turėsiu galimybę aptarti tik tai tam tikrus jos, aspekt, jo aspektus. Ir uh, užbaigiant aptarsime valstybių narių uh, pasirinkimus. Taip pat panalizuosime valstybių narių elgesį. Ir galiausiai pristatysime strateginės išvadas ir rekomendacijas dėl uh, e, busimų BŽUP reformų. Taigi trumpai, darbo, grupė, darbo grupėje buvo CREA, Austrijos Žemės ūkio instituto atstovai bei Roma 3 uh, e, universiteto atstovai. Uh, Duome, duomenų rinkimą e, vykdė ekspertai dirbę valstybėse narėse. Taip pat e, pasitelkėme Europos komisijos informacijos e, tarnybą ir mm, ėmėmės duomenimis, kuriuos radome specializuotoje e, spaudoje. Studijai buvo mm, kelti iškelti keli tikslai. Visų pirma, apžvelgti valstybių narių padarytus pasirinkimus po BŽUB reformos, remiantis Fischlerio reformos e, status quo. Taip pat e, turėjome išnagrinėti skirtingus elgesio modelius. Tai yra aptarti bent naujos BŽOP politinę, naują politinę geografiją valstybėse narėse. Ir dar vienas trečias tikslas e, - prognozuoti e, BŽOP reformos tolesnę įgą. Taigi, kuo mes, e, kuo mes rėmėmės? Kaip žinote, Fischlerio Fischlerio reforma e, dar labiau atsiejo mokėjimus, be, e, bei taip pat e, suteikė svarbesnį vaidmenį valstybėms narėms. Tai yra nuo politikos paremtos gaminiais perita prie politikos skirtos valstybėms. Ir po Fischlerio reformos atsirado labai diferencijuota situacija ir parama buvo pradėta skirstyti labai nesubalansuotai įvairiems naudos gavėjams. ottantaquattro del sostegno <clears throat> da <clears throat> dal 21% dei beneficiari. I paesi continentali. Taigi 48 procentai paramos e, teko 21 procentui naudos gavėjų. Valstybės narės, kuriuose gamybos sistema yra labiau vienalytė, e, turi galimybę bent jau iš dalies pat, paskirstyti tą e, paramą e, visiems naudos gavėjams, O kitose šalise, kur parama skiriama e, hektarui, už hektarą, buvo ypač suinteresuotos išlaikyti e, sistemą, kai parama mokama pagal e, ataskaitinius laikotarpius, pagal istorinius duomenis. Taigi 2014 įgyvendinama bendrosios išmokos schema remiantis skirtingais e, pamatais. Pavyzdžiui, e, viduržėmio jūros šalis toliau taiko e, išmokas pagal istorinius duomenys už ataskaitinius laikotarpius. Ir visi naudos gavėjai susijęti su e, istoriniais duomenimis ir su anksčiau gauta parama. Taip pat atsirado dinamiškas hybridinis modelis, e, E, pagal kuri visi ūkiai gauna paramą iš dalies susijęta su istoriniais duomenimis, ankstesnė parama ir taip pat iš dalies tai e, vienkartinė parama, vienkartinės išmokos. Ir dar atsirado dinamiškas hybridinis modelis, e, pagal kurį e, vien ta bazinė parama ilgainiui auga Ir 2012-2013 e, ta sistema įdėkta Vokietijoje ir Anglijoje. Dešimt naujųjų valstybių narių taiko bazinės išmokos schemą, o dvi valstybės narės taiko regioninę bazinį išmokų schemą, kuri, pagal kurią mokamos e, nustatytos išmokos, tačiau taip pat diferenciacija numatyta pagal gaminamus produktus. E, 2014 buvo ypač svarbus metai BŽUP reformos eigoje, ypač dėl to, kad patvirtinta nauja daugiametė finansavimo programa laikotarpį 2010 metų. Lyginant su ankstesnė daugiametė e, e, programa, 3,5 procento sumažinti ištekliai. Tačiau jei lyginsime 2027 valstybės narės, e, neskaičiuodami Kroatijos, tai sum, lėšų sumažėjo 4,8 e, procento. Pirmą kartą daugiametį finansavimo programai buvo sumažinas finansavimas. O BŽUP politikai sumažėjo finansavimas e, bendrai, taip pat sumažėjo finansai skiriami BŽUP iš bendrai iš e, e finansavimo programos. Sumažėjo 12 procentų skiriami ištekliai Ir dabar BŽUP politikai skiriama nebe 42 procentai e, daugiametės finansavimo programos lėšų, o 39. Aš dabar detaliai nepristatinėsiu reglamento numeris 1306, tie, kas nori, gali jį paskaityti. Aš e, pasigilinsiu į nacionalinius sprendimus. Visų pirma, kalbėsiu apie lankstumą tarp ramsčių. Pereimas iš pirmojo ramščio į antrąjį nėra kažkas naujo. E, tokia galimybė egzistavo ir anksčiau. Buvo galimybė, pavyzdžiui, finansus iš e, tiesioginių išmokų e, skyriaus perkelti į kaimo plėtrai skirtą e, eilutę. Tai 3, 3 milijardų buvo perkelti iš antrojo į pirmą ramstį aštuonios senosios narės ir trys naujosios narės nusprendė pereiti prie naujojo, prie, prie antrojo ramšio. Velsas e, pasirinko e, didžiausią pirmojo dalį skirti pirmajam ramščiui 15 procentų, o Anglija daugiausia lėšų skiria paskirties fondui. Imtinė karalystė iš viso perkelia 26 procentus es išteklių. Penkios nuosios valstybės narės iš antrojo ramščio lėšas perkelė į pirmąjį. Lenkija perkelė didžiausią e, dalį lėšų, remiantis jos atspirties e, situaciją. Dabar pereinu prie bazinių mokėjimų. Bazinių išmokų. Reforma numatė tris E, išmokų galimybės, siekiant užtikrinti vidinę konvergenciją. Tikslas tos naujos sistemos sumažinti išmokus skirtomus už hekt, išmokas už hektarą iki 2015. Ir tos, ta, tos išmokos sistemos yra gana sudėtingos. Trys valstybės nutarė pereiti prie e, bazinių išmokų sistemos nuo 2015 - Malta, Anglija ir Korsika. Aštuonios valstybės nusprendė atidėti vienkartinės išmokos sistemos įvedimą. Dešimt valstybių nusprendė pradėti taikyti bazinių išmokų schemą, o aštuonios valstybės e, e, dalinės konvergencijos sistemą. Tik aštuonios taiko bazinių išmokų sistemą regioninių lygmenių. Ir skirtingai nei kitokios paramos atveju, e, privalomų ir neprivalomų išmokų atveju, nėra maksimalių kvotų, kurias, kurių būtina laikytis bazinių išmokų schemai skiriamos visos e, lėšos, kurios lieka atskaičius kitas, e, kit, kitas išmokas. 12 šalių e, skiria e, finansavimą, paramą, kuri sudaro 60 e, procentų nacionalinių ribų. Susietoji parama. Svarstant šį klausimą kilo daug diskusijų prieš reformos patvirtinimą. beveik visos valstybės pasinaudoja tokią galimybę, 27 taiko susietosios paramos galimybę, išskyrus Vokietiją. Imtinė e, karalystė tik Škotija taiko susietoje paramą. Kai kuriuose šalise susietoji parama apima daug lėšų, pavyzdžiui, e, Valonija, e, Suomija ir Portugalija. Ir tokia galimybė ypač taikoma jautienos ir veršienos sektoriuose, bet tik visose šalyse. Trumpai aptarsiu kitus šalių pasirinktus sprendimus. E, žalinimas, taip vadinamosios aplinkos tausojimo išmokos, daug lankstumo čia nenumatyta. Ir šalis šį sprendimą, aštuonios šalis taiko tokią galimybę ir 10 naujųjų valstybių narių. Išmokos jauniesiems e, ūkininkams 16 šalių pasirinko skirti maksimalę leidžiamą e, paramą. Aštuonios valstybės narės taiko e, perskirstimo sistemą ir kai kurios šalis įvedė tam tikras išmokų ribas ir taip pat numato papildomą paramą. kalbant apie šalis apie galimybę taikyti išmokas už ūkininkavimą nepalankiose e, vietovėse. Tokią galimybę pasinaudoja tik tai Danija. Ir 15 šalių e, moka išmokas pagal e, smulkiųjų ūkininkų paramos schemą. Perinu prie įdomiausios studijos dalies. Mes domėjomės, kaip įvertinę nacionalinius sprendimus, ko, ko, kokiais kriterijais remiantis galėtume juos įvertinti. Norėjome suvokti kiekvienos valstybės narės poziciją ir surinkti informacijos, kuri būtų naudinga BŽP reformai ateityje. Svarbiausi kriterijai, kuriais remiantis nagrinėjome nacionalinius sprendimus, buvo šie. E, kokia sparta perinama prie e, vienkartinių, be bazinių išmokų schemos, taip pat naudos gavėjo atrankos kriterijai, e, taip pat paramos perskirstimas ūkininkams, sektoriams ir regionams ir nacionaliniai, ir, ir BŽOP politikos pritaikymas prie nacionalinių poreikių. Vertinant situaciją pagal pirmąjį kriterijų. Sudarėme tris šalių grupės - sprinteriai, e, vidutinės trukmės e, bėgikai ir e, atsargesni dalyviai. Šalis sprinterės dramatiškai pakeitė paramos modelį, pereidamos nuo paramos paskirstimo kriterijų remiantis istoriniais duomenimis – prie e, bazinių išmokų schemos. E, vidutinio nuotolio bėgikai tai šalis, kurios nesunkiai perės prie bazinių išmokų sistemos, nes jos, jų atspirties padėtis yra ta, <clears throat> jų žalės e, atsisakyta tas skaitinio laikotarpio ir atsargiosios dalyvės, tai tos šalis, kurios labai <clears throat> Mm, lietai keičia sistemą. Matote šiame žemėlapyje, kaip atrodo šalis pagal įgyvendinamų pokyčių spartą. Kaip matote, sprinteris yra Austrija, Niderlandai, Škotija, Velsas ir Švedija. Tai šalis perėjusios prie bazinių išmokų schemos. E, e, ir šalis, kuriuose egzistavo ataskaitinių laikotarpių sistema. Toliau vidutiniai, e, vidutinis, vidutiniai bėgikai Suomija, Anglija, Danija, Vokietija ir Malta ir e, atsargių šalių grupę sudaro apie 22 šalys žemė, viduržemio e, jūros valstybės bei vidurio rytų Europos šalys. Antras kriterijus, kuriuo rėmėmės, naudos gavėjų atrankos kriterijai. E, įvertinome, kiek lankstumo šalis turi atrinkdamos naudos gavėjus, pavyzdžiui, e, aktyviai ūkininkaujančio ūkininko kriterijus, negatyvusis sąrašas, galimybė diferencijuoti susietąją paramą ir skirti ją remiantis sektoriais arba regionais. Ir e, išskiriame tris šalių grupės. Lab, labai e, griežtus kriterijus taikančių šalių grupė, kurios taiko nuo 5 iki 6 kriterijų, tai dvi šalis toliau vidutinio e, griežtumo grup, kriterijų grupė, devynios šalis ir šalis, kuriuose e, taikomi vos du kriterijai arba visai jokių netaikoma. Ir šioje šalių grupėje yra daugiausia valstybių šalis taikančios daugiausia griežčiausių kriterijų Italija ir Prancūzija. Italijos atveju e, tokį pasirinkimą galima paaiškinti tuo, kad Italijoje BŽUP įgyvendinimu siekiama e, išlaikyti istorinį paskirstimą. Paskirstimą pagal istorinius duomenys, todėl Italijoje stengiamasi e, paramą išmokas skirti aktyviems ūkininkams. Italija pasinaudoja visomis prieinamomis priemonėmis, kad užtikrintų, kad, tam, kad užtikrintų, jog išmokas gautų tie naudos gavėjai, kurie e, anksčiau ją gaudavo. Nevardinsiu kitų kriterijų antrosios grupės šalių, o Dar vienas kriterijus, kurio rėmėmis, tai paramos, kokiu pagrindu parama, skiriama parama perskirstoma. Ir čia taip pat e, sudaliname šalis į keletą grupių. Šalis, kurios moka e, bazinės išmokas arba konvergencinės išmokas. E, taip pat įvertinome ir Taip pat, ko, uh, ko, koks, kaip skiriasi išmokų dydis skiriamas ir ar yra galimybė netaikyti kai kurių susijusių kriterijų. Ir parengėme, sudarėme uh, šalių, suskirstėme šalis su grupės, tas, kurios taiko bendrosios išmokos, atsiprašau, vienkartinės išmokos už plotų schemą ir tas, kurios taiko e, perskirstimo išmokas. Taigi, čia pirma šalių grupė. Taip pat yra e, šalis, kurios vidutiniškai perskirsto išmokas. Toliau, trečia šalių grupė tos, kurios beveik neperskirsto išmokų, taiko tik tai vieną iš kriterijų Ir yra šalių grupė, kurios visiškai neperskirto paramos ir netaiko jokių kriterijų. Toje šalių grupė yra trys. E, tos, kurios labai perskirsto mm, paramą, yra Bulgarija ir Lenkija. Tos, kurios visiškai neperskirsto paramos, yra Luksemburgas, Slovenija ir Portugalija. Dabar perinu prie ketvirtojo kriterijaus. Ir čia Domėjomės, kaip šalis pasinaudojo joms suteikta lankstumo galimybė, kiek viso, iš turimų um, galimybių jos panaudojo, kad pritaikytų BŽUP prie savo poreikių. Domėjomės, ar šalis įsivedė lankstumą tarp ramščių, taip pat ar pasinaudojo kitomis priemonėmis, ar, ar bazinių išmokų modelis skiriasi e, nuo vienkartinių išmokų, taip pat kaip apskaičiuojamos aplinkos, tausojimo priemonės ir taip toliau. Ir su, jo, sudarėme, suskisėme šalis į tris grupės. E, tos, kurios pavyzdingai e, perkelė, įgyvendino reformą, visiškai nepakeitė BŽUP, nepritaikė jo savo poreikiams Tai šalis, kurioms tinka ta, tos priemonės. Toliau, e, šalis, kurios, e, to, kurioms nelabai tiko BŽUB reforma, kurioms teko priderinti BŽUP prie savo poreikių. Ir, tai šioje, šioje grupėje yra 12 šalių ir dar viena šalių grupė, kurios, e, kurioms iš dalies tinka kuriems žalės tiko BŽOP reforma. Taigi, tarp tų, kurios beveik nieko nekitai yra Anglija, Kipras, e, Airija ir Luksemburgas, e, nevardinsiu visų kitų valstybių bet matote, kad tie, kur, tuo šalis, kurioms netiko, e, ne, nelabai tiko BŽUP, reformuota BŽUP buvo viduržėmio jūros šalis ir vidurio rytų Europos valstybės. Taigi, kokias išvadas būtų galima padaryti? E, reformos įgyvendinamos labai nevienalytiškai. lytiškai Ir tai patvirtina išveda, kad vieno visiems tinkančio dydžio BŽUP jau nebetinka atsižvelgiant į sudėtingą Europos žemės ūkio situaciją. E, reformų dėgymo sparta daugelie valstybių narių e, atskleidė, kad BŽUP įgyvendinama vidutinė sparta. Ir netgi nedidelėje šalių sprinterių grupėje, kurios iš karto perėjo prie vienkartinių išmokų sistemos. Tai šalis, kurios sparčiai gyvendina įdėktas reformas, bet jos nepasinaudojo visų skirtų laikų, kad pereitų prie nuo e, senos prie naujos išmokų sistemos. Pabandėme grafiškai atvaizduoti šalis, rem, remdamiesi tais keturiais veiksniais. Ir štai ką, kas gavosi. Šalis e, su, surašytos e, remiantis e, tai, kaip jos įvertintos pagal tuos keturis kriterijus. Man atrodo, kad visa informacija yra studijoje. Čia nekomentuosiu to grafiko. Noriu pasakyti, kad valstybės narės, jei jos turi galimybę, stengiasi bendrasias taisyklės pritaikyti prie savo, savo struktūriniams poreikiams. E, ne, nenaudoja vieno vienintelio paramos e, modelio. E, bando BŽUP pritaikyti savo individualiems poreikiams. E, atsargiausios šalis, kurios atsargiausiai diegia vienkartinių išmokų sistemą, yra viduržėmio jūros šalis bei kai kurios vidurio rytų Europos valstybės. Bet tai šalis, kurios priskirtinos e, labiausiai BŽUP reformą koregavusių šalių grupiai. Taip pat e, tarp atsargiausiai besilgiančių šalių yra tos, kurios neskiria papildomo išmokų mokamų kaip perskristimo išmokos. Taip pat tos, kurios, šalis, kurios e, pavyzdingiausiai perkelė reformą, kurioms BŽOP reforma tiko ir kurios sparčiausiai nuėjo reformų keliu. Tai e, tas naujas modelis geriausiai tinka šiaurės valstybėms ir joms nereikėjo dėti papildomai pastangų, kad prisitaikytų prie naujosios BŽUP. BŽUP paremta labai įvairiapusių, įvairiapusiais modeliais, tai yra e, ūkininkavim, dirbamais plotais, taip pat e, gyvulininkystės e, sektoriaus aspektu. Kitame spektro gale e, viduržėmio ir kai kurios rytų Europos valstybės, kurioms BŽUP pritaikymą savo poreikiams suteikia galimybę e, priderinti tą naują reformą prie savo poreikių. Jos tiesiog, jos nėra net jos nėra tinginės, jos tiesiog bando pritaikyti modelį prie savo situacijos. Kalbant apie e, reformą po 2020-ųjų, manome, jog šios reformos tikslas neturėtų būti pereiti prie visiems e, vienodos e, vienkartinės išmokos sistemos. Manome, kad perė, būtų protingiau pereiti prie selektyvių tikslinių išmokų sistemos. Tačiau vienkartinių išmokų sistema turėtų išlikti. E, tai reiktų dar kartą apsvarstyti aplinkos tausojimo išmokas. Taip pat e, įsigilinti tai, kur, kur ta pusiausvėra tarp dviejų ramščių. Taip pat galbūt reikėtų apsispręsti iš kurio ramščiaus reikėtų išfinansuoti aplinkos tausojimo išmoką ir taip pat reikėtų e, geriau atskirti abu ramščius. Dabar ir ateityje susietoji parama e, turėtų būti tas veiksnys, kuris skatintų e, elgtis selektyviau ir taip pat stengtis, kad ir kiti mm, paramos komponentai būtų įgyvendinami pragmatiškai. Galiausiai tiesiog, visą tiesioginių išmokų rinkinį reikia peržiūrėti, e, siekiant įgyvendinti BŽUP su paprastinimo ir lengvesnio valdymo tiksla. Pavyzdžiui, išmo, išmoka už ūkininkavimą teritorijose, kurios yra, kur, kurios yra gamtinių kliūčių. Tokias, tokią išmoką taiko tik viena valstybė, bet tikriausiai dėl to, kad jos, jas dubliuoja kitos priemonės numatytos pagal pirmąjį ramstį. Ir kalbant apie e, BŽP reformos įgyvendinimo stebėseną, tai būtų pagydautina, kad galėtume išmokti, pasimokyti iš padarytų klaidų ir ateityje dirbti geriau. Ačiū. Bardzo dziękuję. Otwieramy. Ačiū. Norėčiau dabar pradėti diskusijas. Galima užduoti klausimus ir pirmasis sąraše yra ponas Agnių. Prašau. Ačiū už pristatymą. Tris pastabas norėčiau išsakyti. Pirmiausia, jūs kartus minėjote vieną dalyką pradžioje ir pabaigoje, tai yra susietos išmokos. Ir gal galėtumėte man pasakyti, kiek būtų galima jas didinti prieš gaunant, susilaukiant problemų už PPO, nes pagrindinis tikslas iš paskutinių dėrybų raundo yra atimti paramą, neteikti paramos plataus vartojimo prekiams, o teikti paramą tik ūkininkams. Aš žinau, kad jūs turite konkretų skaičių, tačiau omenyje, bet man ypatingai patiko bendras principas, kurį jūs minėjote, dėl susietos paramos ir PPO. Taip pat įdomu būtų išgirsti, buvo įdomu išgirsti tai, ką jūs sakėte apie Italiją. Panašu, kad čia yra toksai kaip ir susitarimas, ar nauji ūkininkai irgi gali gauti išmokas, Ar tiesiog išmokas gauna tik tai tie senieji naudos gavėjai, ar viskas priklauso nuo plotų. Ir jeigu plotai yra išdalyjami, tarkim kažkas išmiršta arba atsisako žemdirbystės, kas nutinka tuo met? Jūs esate pati iš Italijos, tai gal galėtumėte plačiau tai pakomentuoti ir galiausiai man ir daugeliu parlamentarų matyti tenka susilaukti nemažai laiškų iš rinkėjų, kai žemės ūkio parama, pavyzdžiui, skiriama E, pol, koridoms renkti ir panašiai, o nerealiai tą, tą paramą gauna ūkininkai. Gal, gal galėtumėte pakomentuoti tokius dalykus? Ačiū. Pan posel Kužmiuk, man prašau. Ponas Kužmiuk. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už labai išsamų pristatymą apie tai, kaip lėšas iš žūp pirmojo ramščio būtų galima panaudoti ir jūs daug čia atvėrėte tokių naujų perspektyvų, aptarėte situaciją įvairiose šalyse, įskaitant naujasias valstybės narės, tačiau norėčiau paklausti šiek tiek kitokio klausimo. Iki 2013 metų vidurio rytų Europos šalis to šalis, kurios įstojo į ES 2004 metais. Negavo visų išmokų, tik vėliau nuo 14 metų tos visos išmokos buvo pradėtos mokėti, bet jos vis tiek dar ne, neprilyksta toms, kurias gauna senosios valstybės narės. Mokėjimai už hektarą, pavyzdžiui, Lenkijoje, išmokos už hektarą Lenkijoje, 200, apie 200 eurų pagal iš pirmojo ramščio kai tuo tarpu senosiose šalyse, senosiose valstybėse narėse dvigubai daugiau gauna ūkininkai už plotus. Taigi mūsų nuomonė tai yra nu, diskriminacija, naujų valstybių narių diskriminacija. Ar jūs ne, ne, nepanalizavote tos problemos, būtent problemos, kai naujosios valstybės narės 14-20 metų finansinėse perspektyvose tiesiog yra susiduria su diskriminacija Ir čia nėra jokių būdų vienoda konkurencija, rinka yra ta pati, bet mes matome, kad mokėjimai iš pirmo ramščio yra diskriminacinio pobūdžio. Taigi, ar jūs čia nematote diskriminavimo problemos ir galbūt jūs ją kažkiek ir panalizavote? Ačiū, ponia Aguilera. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems, norėjau padėkoti kalbėtojai iš pristatymą. Iš tikrųjų, tikrai labai įdomi analizė, labai įdomus tyrimas, esame matę ir kitų, tačiau atrodo, kad šis vertinimas labai tikslus ir vėliau bus labai įdomu su juo iš arčiau susipažinti ir į jį atsižvelgti. Noriu užduoti du klausimus. Pirmiausia, noriu sužinoti, kaip jūs vertinate šį tyrimą atskirų šalių atžvilgių. Kaip suprantu, iš išvadų būtų įdomiau, bent jau aš taip suprantu, būtų geriau diferencijuoti paramos gavėjus ir teikti paramą selektyviau. Tačiau tai buvo sudėtinga padaryti atliekančią reformą, nes vienas e, iš pasiūlymų buvo remti aktyvius ūkininkus, tačiau neaišku, kaipgi apibriežti tą aktyvų ūkininką ir kaip e, skirti pajamą, paramą tik tai aktyviems ūkininkams. Taigi, kaip susitelkti į šį aspektą ir diferencijuoti paramos gavėjus, kad parama kad paramą gautų iš tikrųjų profesionaliai ūkininkaujantis žmonės. Ir antras klausimas būtų, ši BŽP reforma daugiau vadovaujasi šiaurės šalių ūkininkavimo modeliu ir mažiau viduržėmio jūros šalių ūkininkavimo modeliu. Taigi, kaip geriau tame naujame modelyje atspindėti viduržėmio šakininkavimo modelis? Ar nereikėtų pasirinkti kitokį modelį, kuris geriau tiktų viduržėmio jūros šalims, nes žemės ūkis sudaro labai svarbę viduržėmio šalių ūkio dalį? Ir atvirai sakant, dabartinis modelis nėra tinkamas visiems, nes e, reforma gera tada, kada ji gali būti efektyvi. Nežinau, ką Jūs manote šiuo klausimu. Pan posudantą. Ponas Danta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti autoriams už atliktą studiją, kuri buvo labai įdomi ir aš turiu klausimą susijusiu su jų atliktų darbu. Ar tai leistų palyginti, kaip politika buvo įgyvendinta, ekonominė politika buvo įgyvendinta įvairiose valstybėse narėse, remiantis tą studiją. Pan poseł Rebega. Ponas Rebeka. Ponas Buda. Atsiprašau. Dėkoju už pristatymą. Labai apgalėstauju, kad neišgirdau pačios pristatymo pradžios. Akivaizdu, kad šiuo pristatymu mes ir bandome suprasti, kaip yra įgyvendinama bendroji žemės ūkio politika įvairiose šalyse. Aišku, tai yra puikia politika Europoje, tačiau man atrodo, kad jūs Jūs liktai minėjote, kad nereiktų taip jau akcentuoti tų bazinių išmokų ūkininkams. Bent jau taip aš išgirdau. Naujose valstybėse narėse kyla esminių problemų, nes egzistuoja labai daug skirtumų, kalbant apie tas bazinės išmokas ūkininkams. Turime ne ūkininkus iš senųjų narių ir naujųjų bet turime nepamiršti, kad mes gyvename toje pačioje Europos rinkoje, pasaulio rinkoje ir turime pradėti nuo to paties taško. Visi ES ūkininkai turi padėti, pradėti nuo to paties taško. Aišku, yra įvairių poreikių, geografinių elementų, gali būti kalnuotos vietovės, palankesnė žemdirbystėj vieta, bet mes negalime taikstytis uh, su tokiomis diferencijuotomis tiesioginėmis išmokomis. Taip pat reikia kalbėti apie produktyvumą, našumą, nes, kaip sakė ponas Agnių, labai svarbu ne tik padėti finansuoti tuos žmonės, kurie augina jaučius koridoms, bet skatinti apskritai gamybą, produktyvumą ir taip pat turime skatinti ūkininkus burtis į asociacijas, kooperatyvus. Uh, tokiu būdu ūkininkai galėtų geriau perdirbti savo produkciją, patys galėtų perdirbti savo produkciją ir tai būtų labai svarbu žingsnis į priekį, galėtų negi savo parduotuves atidaryti ir pardavinėti savo produkciją, tokiu būdu jau būtų visiškai nepriklausomi. Dėkoju. Šaira. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už labai puikų pristatymą. Man atrodo, kad mes turėtumėme turėti iškesnę poziciją ateičiai. Daug ūkininkų Niderlanduose sako, kad jie 450 eurų gauna už hektarą, tačiau iki 20 metų tik tai apie 150 gaus už hektarą. Taigi žmonės, žmonės turi aiškiai žinoti, kokia jų laukia ateitis, kalbant apie investicijas. Pažvelkime apie pieninkystės ūkį. Čia yra svarbus uh, atėjo svarbus pasirinkimų metas ir ūkininkam, juk ne ūkininkai uždirba, daugiausiai uždirba didžiosios korporacijos ir labai didelį vaidmenį vaidina ir aplinkosaugos organizacijos ir atitinkamos institucijos, taigi yra daug žmonių, kurie su tuo suinteresuoti ir dėl to mūsų politikos tikslai turi būti kur kas aiškesni. Dėkoju. Petyba. Ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Kroatija, kaip nauja, nauja valstybė narė, turi specifinių ypatumų ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs nebandėte daryti palyginimų ir išsiaiškinti, kiek iš pirmojo ramščio išmokų buvo skirta smulkiems ūkiams ir kiek lėšų buvo skirta stambiems ūkiams mes turime atlikti vietoje analizę ir pagal tą analizę matome, kad 70 procentų paramos iš pirmojo ramščio yra skiriama stambioms įmonėms, stambiems ūkininkams, stambiems ūkiams. Taigi matome, kad bendra žemės ūkio politika nėra gyvendinama taip, kaip buvo numatyta pradžioje. Ir norėčiau sužinoti, ar nebuvo užfiksuotos tokios padėtys kitose valstybėse narėse. Ar tai yra tik tai mūsų šaliai Kroatijai būdinga situacija? Dėkoju. Ja, vielen Dank. Äh, und ich möchte mich auch entschuldigen, dass etwas spät. Ponas Kalinovski. Ačiū. Labai atsiprašau, jeigu kartoju tai, ką jūs jau sakėte savo pristatymę, bet e, man asmeniškai rūpi tam tikri dalykai. Aš manau, kad čia jaučiamas spaudimas iš dviejų, spaudimas iš dviejų pusių. Uh, mokesčių mokėtojų spaudimas ir taip pat spaudimas, kuris jaučiamas iš pramonės pusės. Pramonės, kuri nori pasinaudoti, kai yra skirstamos lėšos. Ir aš norėčiau užduoti kelis klausimas, galbūt jūs juos jau uždalies aptarėte kalbant apie pirmąjį ramstį, ar mes nebandome čia įtraukti per daug kitą pirmąjį ramstį ir ar čia nebus interesų konflikto, mes e, ekonominės išmokas, aplinkosauginės išmokas, apsaugos išmokas, e, parama jauniems ūkininkams numatę pagal pirmąjį ramstį, ar ne per daug visko ir ne, ne per sudėtinga bus suderinti tuos visus tikslus. Toliau antrasis ramstis galbūt čia geriausia būtų pateikti kelis pavyzdžius. Yra žalinimo priemonės ir selektyvus finansavimas. Galbūt reiktų keisti vieną iš tų krypčių ir tame ramstie turėtumėme numatyti aiškius reikalavimus ūkiams ir pramoniai, nes panašu, kad šis ramsis neveikia sėkmingai. Ir dar trečias klausimas, kuris yra esminio pobūdžio. Aš atsižvelgiu į tai, ką jūs sakėte, kad nepasisakote už išmokas už plotus, bet mes bandėme būtent sukurti tokią sistemą, kai būtų daugiau atitikties tarp valstybių narių ir kad būtų hetero, heterogeninė priemonė taikoma, nes e, tikrai dabar matome, kad išmokos taip smarkiai skiriasi ir tai pateisinti labai sudėtinga, bet yra skirtumų ir valstybės narės viduje ir kartais jie net didesni nei tarp valstybių narių. Taigi galbūt būtų galima kažkaip tai pirmojo ramščio išmokas perkelti į antrąjį ramstį. Ir e, gal reiktų pamastyti apie tai, ar bazinės išmokos nėra teisingesnės šioje pramonėje. Ir taip pat turime, aišku, nepamiršti mokesčių mokėtojų, kurie mano, kad e, tie, tos išmokos yra per didelės ir kaip vat, suderinti visus tuos e, prieštaraujančius interesus. Ponas Vačiahovskis. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pristatymą. Labai įdomu. Gal aš praklausiau, bet tikrai toje analizėje pasigėdau to, kokią įtaką perskaistimas lėšų iš pirmojo ramščio turi žemėtvarkos situacijai. Pavyzdžiui, Lenkijoje mes matome, kaip mažėja tie plotai, kurie, kuriuose galima užsimti žemės ūkio gamybą. 40 milijonų hektarų buvo, dabar liko 12 milijonų hektarų tai e, matome, kad aremo žemės plotai yra smarkiai sumažėję. Ir matau, kad panašių procesų yra ir kitose valstybėse narėse, nežinau, kaip yra su Lietuva, bet e, matome, važiuojant pro, ša, pro šią šalį, kad yra daug žemės ūkio paskirtie žemės, kuri nėra dirbama žemė. Galbūt tai nėra, tai nėra taip aktualu vakarų Europai kur žemės ūkio, pas, žemės ūkio paskirties, žemės naudojimas, tarkim, vakarų Europoje, kur tos tiesioginės išmokos yra kur kas didesnės, tada, na, žemės ūkio plotai nemažėja, bet dėja tokia situacija yra labai aktuali vidurio rytų Europoje. Tie žemės ūkio plotai mažėja. ir tokios ariamos žemdirbystės skiriamo žemės plotai yra smarkiai sumažėję. Pirmininkas, aš manau, kad reiktų pasidomėti šiuo klausimu ir galbūt žodinį klausimą pateikti Europos komisijai arba paprašyti iš asme, gilesnės analizės, nes aš iš savo pastebėjimų galiu daryti išvadą, kad dirbožėmio kokybė prastesnė ir ten, kur yra susiskaldžiusi žemės, susiskaldęs toks žemės ūkis, tai dar matome tuos mažėjančių žemdirbystės plotus. Ir tai yra ta problema, kurią reiktų pas, pasidomėti ir panalizuoti e, priežastis, kodėl taip vyksta. Ponas Andriu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi savo ruoštų padėkoti pranešėjai už e, kokybišką pristatymą. Mes matome iš šios studijos, kad egzistuoja tikrai didžiuliai skirtumai, kalbant apie tai, kaip yra naudojama, pritaikoma žūp politika valstybėse narėse. Ir iš jūsų pristatymo man kilo klausimas, ar yra dar galimybių kalbėti apie bendrąją žemės ūkio politiką, kai matome tokius milžiniškus skirtumus tarp valstybių narių ir aš manau, kad jūs galiausiai juk įvertinate priemonės ir būdus, tačiau iš jūsų pasisakymo matau, kad vertinant priemonės ir būdus, turime kalbėti ir apie ateitį. Ar bus įmanoma įgyvendinti tinkamas reformas ateityje ir išlaikyti pagrindinius žūp tikslus, nes tikslai čia yra ir politiniai. Ir turime omenyje, kokias priemonės mes turime gyvendinti, ar tomis priemonėmis pavyks pasiekti tų tikslų, nes matome, kad tos priemonės labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Ir dažnai kila klausimas, pavyzdžiui, kainų lakumas ir nepastovumas, ar ateityje nebus įmanoma kažkaip kitaip spręsti tos problemos ir taip pat, ar bus įmanoma įgyvendinti reformą ir pasirinkti tinkamus žemės ūkio modelius, atsižvelgiant į kultūrinius, teritorinius, ekonominius faktorius, nes e, šioje reformoje tai nebuvo pakankamai atsižvelgta. Ir bendrai kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką Europoje ir bendrai visame pasaulyje, kyla klausimas, ar vieša politika, bendroji politika tokia, kokia jie yra dabar, turi būti susijusi su visais žemės ūkio modeliais ir tomis pačiomis priemonėmis ir būdais. Taigi tas klausimas turi būti keliamas ir šį klausimą norėčiau užduoti ir jums, atsižvelgiant į jūsų atliktą analizę, ar tas darbas, kurį jūs atlikote, ar jūs nebandėte taip pat lyginti vidinių reformo, reformos priemonių ir taip pat derinti su kitomis politikos rytimis, bandant išsiaiškinti, ar, pažiūrėjau, maisto saugumas, kiti klausimai, visuomenės veikatos klausimai, aplinkosaugos klausimai, ar teritorinės ekonomikos, švietimo klausimai, ar tos politikos rytis neturėtų būti irgi įtrauktas į tą kitą žūp reformą. Nim oddam głos przedstawicielowi komisji. Prieš suteikdamas žodį komisijos atstovui aš irgi norėčiau paklausti, ar teisingai jūs supratau, pasitikslinti. Būtent, kad mažesnės išlaidos žemės ūkiui pagal bendrąją žemės ūkio politiką jūs minėjote 3,5 procento ir minėjote 12 procentų. Gal galėtumėte tai paaiškinti, nes galbūt aš neteisingai išgirdau jūs, nes lėšos 14-20 metams sumažintos 11 procentų. Ir te, tai turėjo įtakos ir tai ypatingai turėjo įtakos ir išmokoms naujose valstybės narėse ir tai, kad išmokos sumažėjo ir senose valstybės narėse, nes tiesiog biudžetas mažesnis. Ir dabar kitas dalykas, kai kalbame apie 20 procentų ūkininkų, kurie gauna 80 procentų visų išmokų. Tai turėtumėme patikslinti, kad atsižvelgiant į tam tikrus istorinės, tam tikras istorinės išmokas ir gamybos mastus, kad visuomet yra kažkoks tai bendras atspirties taškas ir tada kyla klausimas, ar nereiktų didinti pelningumo ir e, žemės ūkio produkcijos efektyvumo, našumo, ar e, priešingai turėtumėme daugiau pagalvoti apie atskirų ūkininkų pajamas, nes mums reikia suderinti tos du dalykus. Ir galiausiai Ponas Andri klausė, ar tikrai dar pas mus yra bendroji žemės ūkio politika. Taigi, turint omenyje tą reformą ir mūsų reformos tikslus, tai pirmiausia buvo bandoma užtikrinti, kuo galima daugiau lankstumo, kad ta, reform, ta reforma leistų atsižvelgti į žemės ūkio specifiškumą įvairiose Europos vietose. Šiaurė, pietus, susiskaldimas, fragmentacija, gamybos metodai. Taigi mes neturėtumėme sumenkinti tų tikslų, kurių siekiame įgyvendindami uh, reformą ir tai taip pat yra susiję ir su išmokomis. nes tai turi įtakos ir išmokau paskaičiavimui, ir taip pat ir antrasis ramstis. Taigi turime būti atsargus ir nesupa, nesupaprastinti visko per dėm, nes per anksti dar čia dabar bandyti daryti išvadas vertinant tai, kaip pirmojo ramšio išmokos buvo valdomos ir tvarkomos, bet aišku, mes turime pamastyti apie tai, ką reiks daryti po 20 metų. Ir turi, turime būti labai atsargus prieš darydami išvadas ir tą norėjau pasakyti prieš suteikdama žodį komisijos atstovui ir prieš suteikiant galimybę sureaguoti mūsų viešniai. Nes norėčiau irgi išsakyti kaip ir savo nuomonę, remiantis tuo, kas buvo pasakyta 2013 metais, kai mes bandėme ieškoti kokių tai kompromisų dėl Europos žemės ūkio. Nes tas žemės ūkis yra labai įvairus Europoje ir turėdami tokią didžiulę įvairovę, gal visai ir neblogai mums pavyko reformuoti tą žūp politiką. Dabar komisijos atstovas. Merci, monsieur le président. Souhait... Ačiū, ponė pirmininkė, kaip ir visi kiti kalbėtojai, norėčiau padėkoti tos studijos autoriams, kuri puikiai E, nušviečia, kaip valstybės narės įgyvendins naują išmokų sistemą 2014-2020 metų laikotarpiu. Ir e, ši tema mums yra ypač įdomi, jūs E, pristatėte keturis e, tos reformos modelius, kuriuos pristatote savo dokumento antroje dalyje. Norėčiau pasidalinti kai kuriamis pastabomis. Visų pirma, tai, tai pir, pirma pastaba susijęsia su ką tik išsakyto mintim, kad ši analizė e, remiasi valstybių narių sprendimais E, apie kuriuos pranešta, apie kuriuos gavome informacijos, tačiau neturime informacijos iš ūkininkų, kaip jų akimis įgyvendinama ši nauja žemės ūkio politika, todėl dar per anksti, tikrai dar per anksti daryti išvadas, tai reikėtų daryti labai atsargiai, vertinti tos naujos žemės ūkio politikos e, poveikį ir, ir dar per anksti vertinti, kuri pas, pasirinktas sprendimas yra veiksmingesnis ir, ir kaip atsiliepė, kaip paveikė naujoji mm, politika skirtingus modelius. Antra, džiaugiuosi tuo, kad studijoje e, sveikinami sveikinamas lankstumo atsiradimas tiesioginių išmokų sistemoje. Tas lankstumas reiž, leidžia atsižvelgti į e, egzistuojančių gamybos sistemų skirtumus, taip pat struktūrų skirtumus ir nevienodą konkurencingumo lygį egzistuojant Europoje ir kad tai taip pat leidžia e, nevienodai skirti valstybin, valstybinę pagalbą. Manome, kad tas lankstumo aspektas yra būtinas e, leidžiant valstybėms pas, pas, sus, sudaryti joms priimtiną derinį rinkinį žemės ūkio politikoje. Taip pat noriu pasakyti vieną, paste, išsakyti vieną pastebėjimą dėl to e, vienas modelis taikomas visiems sprendimo. Reikia modelių, kuris nebūtinai e, būtų palankesnis vienoms ar kitoms Europos valstybėms. Reglamente apie tai nekalbama, tačiau žemės ūkio politika nepritaikyta prie konkrečių valstybių narių. E, reglamente, kaip jau minėjau, yra numatytas lankstumas. E, tuo siekiama atsižvelgti į e, žemės ūkio sektoriaus skirtingumą Europos Sąjungoje. Taip pat siekiame valstybėms suteikti daugiau pasirinkimo galimybių, lankstumo lankstumo, tačiau tai nebūtinai leidžia visada pasiekti e, supaprastinimą. Norėjau pakalbėti apie, aplinko, apie išmokas skirtas aplinkos tausojimui. Apie tai kalbama rekomendacijose. Noriu priminti, kad aplinkos tausojimo išmokų paskirtis skatinti paprasta, paprastus e, metinius e, E, plačiai taikytinus ūkininkavimo metodus ir aplinkos tauso, tausojimo išmokos susiję su BŽUP e, žalinimo skyriumi. E, tai numatyta ir pirmajame ir antrajame ramščiuose, tačiau reikėtų nustoti remtis tą logiką konkrečiam tikslui siekti skiriama konkreti priemonė, bet mąstyti apie tai, e, kokių tikslų būtų galima pasiekti priemonėms iš pirmo ir antro ramščio ir e, aplinkos tausojimo išmokos gali siekti kitų tikslų. Ir noriu pakalbėti ir apie susijėtųjų išmokų klausimą. Buvo išsakyta pastebėjimo apie tai E, susietųjų išmokų nauda pripažįstama naujajame reglamente, bet reikia labai e, mm, griežtai laikytis PPO klasifikacijos pagal mėlynąją dėžutę ir Kalbant apie naują klasifikaciją, jie egzistuoja jau keletą metų ir nuo 2018, nes reikia surinkti duomenų, E, surinkti informaciją, reikšmingą informaciją, kad galėtume įvertinti tos naujos BŽUP politikos e, poveikį ir todėl nuo 2018 galėsime spręsti, kaip toliau dirbti kad e, visapusiškai išplėtotume įvairių priemonių poveikį bendroje BŽUP politikoje. Užbaigdamas noriu dar kartą Jums padėkoti už tą parengtą studiją, kuri, manau, E, yra tikrai naudinga, e, ji nušvečia kaip valstybės narės įgyvendina tiesiog, naują tiesiog išmokų sistemą. Ačiū. E, grazie per i commenti per le domande per gli apprezzamenti. Mm, Ačiū už pastabas, komentarus, klausimus už gerus žodžius. Buvo nemažai klausimų, aš pabandysiu atsakyti kiek įmanoma išsameu, tačiau tikriausiai ką nors ir praleisiu ir galbūt mano kolega mane papildys. Atvirai sakant, kalbame apie nacionalinius ypatumus. Mes bandome palyginti, valstybių narių pasirinktus variantus nacionaliniu lygiu ir palyginti poveikį valstybėse narėse. Toks buvo mūsų tyrimo tikslas. Ir tai buvo pirmie metai, kai nagrinėjome BŽUP taikymą. Žinoma, reikės pažiūrėti, kaip ilgainiui reaguoja žemdirbiai pritaikytas priemonės skirtingose valstybėse narėse. Tyrime kalbama apie bendrą modelį ir įvairius etapus. Mes nesakome, kad reglamente reikia numatyti vieną modelį ir kad tai turėtų būti bendras modelis, e, e, kuris remiasi šiaurės šalių ūkininkavimo ypatumais. Mes nekartą sakėme, kad būtinas lankstumas ir kad e, kiekviena valstybė turi prisitaikyti ir modelis turi prisitaikyti prie kiekvienos šalies. Taigi šalis tą modelį adaptavo savo Ir mes nesakome, kad, kad sistema yra pati geriausia, bet kai kuriuose šalyse modelis buvo pritaikytas lankščiai ir pritaikytas nuo šalies poreikiams. Kadangi laiko buvo mažai, aš nekalbėjau apie žalinimo išmokas. Aš žinau, kad jisai labai, žalinimo išmokos labai svarbios, tačiau negalėjau visko apriepti. Mums reikia lankstesnių priemonių. Uh, mums reikia, kad žalinimo išmokos e, būtų taikomos su kitomis priemonėms pagal antrąjį ramstį, tačiau čia atsiranda ir problema. Priemonės gali dubliuotis e, ir valstybėms narėms tuomet e, reikėtų keisti požiūrį. Yra pavojus pernelyg supaprastinti paramos schemas ir mokėjimų iniciatyvas. Uh, turėtume susitelkti į didesnį veiksmingumą, tačiau veiksmingumas turėtų būti užtikrinamas ten, kur skirstoma parama, tai yra vietos ir regionų lygmenių. Dėl susietų išmokų mes nagrinėjame susietas išmokas tyrimo, tyrime ir nenorime sakyti, kad susietosios išmokos yra blogas dalykas. Ankstesnėme modelyje tos išmokos pasiteisino, jos leido greičiau, sparčiau vykdyti reformas, ta reforma tapo toliau siekianti, bent jau Italijoje. Mūsų tyrime pagrindinis dėmesys nebuvo skirtas naujosioms valstybėms narėms, buvo tyriamas priemonių veiksmingumas, tačiau aš suprantu ir žinau, kad yra naujosiose valstybėse narėse problemų su prisitaikymu. Dėl išteklių žinau, kad e, taip, išteklių sumažėjo, e, konvergencija taip pat kelia problemų, ištekliai buvo perskirstyti. Vėlgi, kadangi trūko laiko, aš neparodžiau visų skaidrių šią temą. Antrajame ramstyje aptariant E, priemonės. Aš šiek tiek komentavau šį klausimą, tačiau jeigu būčiau turėjusi daugiau laiko, būčiau parodžiusi e, skaidrę, kurioje pavaizduotas e, paramos paskirstimas pagal šalis ir skirtumai tarp praeito BŽUP etapo ir šio BŽUP etapo. Nes kai kurių priemonių trūkumą bandoma kompensuoti priemonėmis iš antrojo ramščio. Dabar dėl išmokų selektyvumo, dėl paramos selektyvumo. Žinoma, mums reiktų tikslinkesnės paramos, selektyvesnės paramos ir dėja šis klausimas sudėtingas. Na, tokia politika, kuri pasirinkta dabar, uh, tikriausiai yra ger, geresnis variantas, tačiau ji nėra pakankamai selektyvi. Priemonės reikia naudoti ad hoc pagrindu. Ta bazinė išmoka. Mes nagrinėjame tos bazinės išmokos poveikį ir siekiame įvertinti, ar vienodai ta išmoka paskirstoma skirtingiams paramos gavėjams ar skirtingoms šalims, tačiau atrodo, kad ta bazinė išmoka hektarui, sakykime, ar jinai siekia 400 eurų ar 150 eurų, e, vėlgi tai nereiškia, kad ir ji nevienoda. Gali būti, kad e, jis ažiningai paskirstoma, e, remiantis parama ūkininkavimo sąlygomis, viskas priklauso nuo to, koks yra išmokos paskirstimo pagrindas. O dabar suteiksiu žodį savo kolegai. Ponas Pabriko de Philips dar nori paklausti. Grazie eh, Presidente, sono Fabrizio De Filippis dell'Università di Roma 3, faccio parte del gruppo. Ačiū. Pirmininkė, aš esu Fabricija De Filippis iš Romos universiteto ir ehm, noriu dar pridėti keletą dalykų ir galbūt išryškinti kai kurios aspektus. Pavyzdžiui, norėjau užsiminti apie tai, kas sakė komisijos atstovai bei um, šiek tiek pakomentuoti tai, ką sakė mano kolegė Marija Rosarinė. Tiesą sakant, požiūris, kad vienas dydis tinka visiems, jau atgyveno. Reikia naujo požiūrio, kuris uh, būtų lankstesnis, kad kiekviena valstybė narė ir kiekvienas paramos gavėjas e, galėtų patenkinti savo poreikius. Taigi naujoji BŽUP turėtų leisti diferencijuoti priemonės ir jas taikyti selektyviau. Tai yra didelis žingsnis į priekį. Kitas dalykas, kurį būtina pabrėžti, ir tai minėjo e, kolegos iš rytų Europos. Svarbu, kad priemonės būtų nukreiptos į skirtumų mažinimą ir kad tiesioginės išmokos ir išmokos užplotą padėtų mažinti neligybę, nes ta neligybė gali būti didelė. Taigi reiktų pažiūrėti į išorinius konvergencijos mechanizmus, kurie padeda sumažinti šios skirtumus. Kaip mano kolegė Marija Rosario prieš keletą minučių minėjo, BŽUP, kuri rėmėsi bazinė išmoka bazinė išmoka, kuri buvo vienoda visoms valstybėms narėms ir visiems ūkininkams, nebuvo sažininga, ji neužtikrino lygioms, lygių teisų visiems. Ir mes e, BŽP reformavome, siekdami, kad būtų teikiama parama ne gaminiams, ne produktams, o ūkininkams. Reikia užtikrinti, kad ūkininkai gamina tai, ko reikia ekonomikai ir parama tuomet būtų teikiama ūkininkavimui, nes parama gali skirtis priklausomai nuo ūkio sektoriaus, priklausomai nuo gamybos kaštų ir, sakykime, nebūtinai kiekviename regione visoje Europos Sąjungoje iš vieno hektaro pagaminama tas pats kiekis ūkių reikalingų prekių. Taigi nieko tokio, jeigu išmoka yra diferencijuota priklausomai nuo atskirų regionų valstybėse narėse ir tiek pačioje valstybėje narėje, tiek tarp skirtingų valstybių narių. Taigi yra skirtumų. Iš politinės pusės aš suprantu, skirtumai yra nepriimtini, tačiau BŽP reformos kontekste reikia susitelkti į išornį ir vidinę konvergenciją nes vis tiek net ir pačių valstybių narių viduje, atskirų valstybių narių viduje yra skirtumų ir nieko blogo tame nėra. Nieko blogo, kad BŽP buvo labai heterogeniška. Tačiau jeigu mes norime užtikrinti, kad bus gaminamos prekės, ir kad jos patenkins ūkio poreikius, tuomet e, diferencijuotas išmokos būtų pati geriausia išdės. Ar kas nors dar norėtų kažką pridurti, pakomentuoti? Ponas Robert Henke. Trumpa pastaba. Mūsų tyrime nagrinėjome tik tai pirmąjį ramstį pagrindinį dėmesį skiriame pirmojo ramščio priemonėms ir būtų labai naudinga pastudijuoti ir antrąjį ramstį bei įvertinti BŽUP bendrai, nes pirmasis ramstis pasižymi labai diferencijuotomis priemonėmis e, ir bandoma pereiti nuo paramos produktams prie paramos ūkininkams, gamintojams. Tiesą sakant, kartais sunku skirti pirmąjį ir antrąjį ramstį, nes e, jie tarpusavėje labai glaudžiai saveikauja. Kartais priemonės e, netgi dubliuojasi. Taigi geriausia būtų, jeigu galėtume susėti abu tyrimus ir pateikti bendras išvadas apimančias abu ramščius. Ponas Dominiko norėjo pasisakyti. Vieną minutę. nau, tiesą sakant, pirmasis BŽUP taikymo etapas buvo sudėtingas ir tai yra normalu, nes čia bandoma nuo bendrųjų išmokų pereiti prie tikslingesnių atskirų išmokų ūkininkams. Taigi būtų labai naudinga, jeigu Europos parlamentas ir komisija bei šios srities ekspertai susėstų ir apsvarstytų įvairiausius variantus, įvairiausias priemonės bei jų taikymą valstybėse narėse. Mūsų manimų tai būtų naudinga. Pavyzdžiui, Italijoje buvo daug susirūpinimo dėl bžupų taikymo uh, nes šis reglamentas Italijoje buvo taikomas prieštaringai, tačiau jeigu mes galėtume e, vidurio laiko tarp įvertinti finansinės perspektyvas, tuomet e, ta nauja BŽUP galėtų iš tikrųjų kažką pakeisti. Galėtų atnešti daug gero per būsimus šešerius bužipų taikymo metus. Labai ačiū už šį tyrimą, labai ačiū už analizę. Iš tikrųjų daug peno apmąstymams mes panagrinėsime šiuos tyrimus. Kokios kaip tų išvados? Komisijos atstovai minėjo, kad dar anksti atlikinėti išsame analizę Pradžia labai gera ir tiesą sakant labai gerai yra grįžti atgal ir toliau tęsti tyrimą, nes 2015 metai yra tik pirmieji naujosios BŽP įgyvendinimo metai. Ūkininkai ir įgyvendinimo institucijos dar tik telkia pirmųjų metų patirtį. Taigi labai dėkoju Jums už tyrimą, už pasisakymus. Jeigu norite likti mūsų posėdėje, labai prašau. O dabar kalbėsime apie kopą kogeką ir žemės ūkio kooperatyvus Europos Sąjungoje. Kopa kogeka prašė pristatyti ataskaitą apie žemės ūkio kooperatyvų plėtojimasi 2014 metais ir po koordinatorių pasitarimų mes e, sutarėme, kad e, Kopa Kogeka galės pristatyti savo tyrimą. Ponas Magnuson yra Kopa Kodega atstovas ir jis galės pristatyti šį tyrimą. Taip pat e, Kopa Kogeka generalinis sekretorius taip pat dalyvauja mūsų posėdėje, jis nekarta ir des mūsų posėdžiuose ir dabar mes taip pat esame labai laimingi jį matydami. Sveikinu abu kalbėtojus. Panie Magnusson, ma pan głos. Pone Magnusonai, prašau, žodis jums. Gerbiami parlamento nariai, Žemės ūkio komiteto nariai, ponės ir ponai. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte Kogeką į komiteto posėdį, kad pasidalintumėme pagrindiniais mūsų naujausios ataskaitos rezultatais dėl žemės ūkio kooperatyvų plėtros ES. Pirmiausia, aš norėčiau prisistatyti. Aš esu, kaip sakė ponas pirmininkas Tumas Magnusonas, Aš esu pinkystės ūkininkas iš pietų Švedijos. Mes gaminame pieną, jautieną, javų, javų kultūras ir užsimame miškininkystę. Aš kartu su sūnumi ūkininkauju savo ūkiją. Esame aktyvūs ūkininkai ir esu taip pat praktiškas ūkininkas. Šis lab, tai yra labai svarbus momentas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, šiais metais pradėjome įgyvendinti bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Ir žemės ūkio kooperatyvai ir gamintojų organizacijos, jų vaidmuo yra numatytas įvairiose gamybos sektoriuose. Viena priežasčių yra susijusi ir su ypatingai sudėtingomis rinkos sąlygomis, su kuriomis susidarė Europos ūkininkai, ypač dėl Rusijos importo draudimo nes Rusija buvo vienas svarbiausių eksporto rinkų ir ji buvo uždaryta tiesiog labai staiga. Dėl šių tokių keistų ir sudėtingų sąlygų mes turime labai griežtai laikyti savo esminių įsitikinimų, kad žemės ūkio kooperatyvai sudaro naudingiausią verslo priemonę, kurią gali pasinaudoti ūkininkai, kad būtų užtikrinta gyvybinga ekonominė veikla žemės ūkio srityse. politiniai sprendimai, kurie yra priimami ES lygmenių. Ir tai, ką jūs darote čia Žemės ūkio komitete, turi būti grindžiama labai tvaria, solidžia informacija. Mes patys esame pasirengę tą daryti su mūsų ataskaita, kur yra akcentuojamas Žemės ūkio kooperatyvų vaidmuo ir nacionalinių kooperatyvų organizacijų vaidmuo. Be kita ko, studijoje taip pat uh, kalbama ir apie žemės ūkio kooperatyvų profilį, jų ekonominės veiklos rezultatus ir tai, kaip keitėsi kooperatyvų struktūros. Žemės ūkio kooperatyvai kuriami žemės ūkio teritorijose ES prisideda prie ekonominio augimo ir užimtumo. kad tinkamai veiktų teisinis politinis pagrindas, būtina kalbėti ir apie kooperatyvų specifiką ir kodėl egzistuoja tiek daug įvairių kooperatyvų ir kooperatyvų organizacijų įvairiose valstybėse narėse. Šią ataskaitą pateikia naujausius skaičius ir tendencijas, kalbant apie kooperatyvų veiklą Europos Sąjungoje informacija, kuri yra pateikiama šioje ataskaitoje, buvo gauta iš kogeka priklausančių narių. Ir aš norėčiau šiandieną pateikti tuos skaičius ir faktus apie žemės ūkio kooperatyvus ir kaip jie gali pasinaudoti žūp priemonėmis, kad galėtų susitvarkyti su rinkos sąlygomis, ta, tai kad būtų naudinga ūkiams. Ir čia mes turime vieną tokį modelį parengę, ir turime tokių konkretesnių skaičių tenais sukaupę. Naujoji žemės ūkio žūp politika numato naujas galimybės žemės ūkio kooperatyvams ir ypatingai gamintojų organizacijoms. Taip pat e, čia svarbus yra ir kooperatyvai. Tos naujos priemonės, priemonėmis numatoma finansinė parama naujoms organizacijoms, pa, pajams ir taip pat kitiems partneriams maisto tiekimo grandinėje. Tikslas yra koncentruoti pasiūlą tam, kad galėtų to geriausiai pasinaudoti gamintojai rinkoje. Taip pat kuriama nauja veikla, kad būtų sukūriama pridėtinė vertė grandinėje ir galiausiai ūkininkai galėtų gauti daugiau iš tos pridėtinės vertės. Šie tikslai yra ilgalaikės ES kooperatyvų strategijos dalis. Jais siekiama gerinti ekonominės veiklos rezultatus, siekti konkurencingumo maisto tiekimo grandinėje ir galiausiai užsitikrinti geresnius ekonominius rezultatus šeimos nariams, kooperatyvų nariams. Taigi šiame kontekste aš norėčiau pasidalinti su jumis keliais svarbiausiais ataskaitos rezultatais apie tai, kaip plėtojosi žemės ūkio kooperatyvai Europos Sąjungoje. Ataskaitoje yra apibendrinami statistiniai rodikliai, kalbant apie žemės ūkio produkciją visose ES valstybėse narėse ir taip pat yra pateikiami pasauliniai kooperatyv, kooperatyvų, bendri kooperatyvų skaičiai valstybėse, kiekvienoje valstybėje narėje. Pateikiamas pačių didžiausių kooperatyvų sąrašas ir pateikiamas tinkamo ataskaitinio laikotarpio pateikiami rezultatai. Žemės ūkio kooperatyvų bendras skaičius ES yra 22 tūkstančiai. 22 tūkstančiai, kurie, kurie priklauso 6 milijonai narių. Ir aš taip pat galiu pasakyti, kad esu vienos grupės valdybos narys, tai yra kooperatyvas, e, kuris yra susijęs su javų pramonę Šiaurės Europoje. Taip pat kooperatyvai prisideda prie ekonominės plėtros e, žemės ūkio teritorijose, vietovėse ir 600 tūkstančių žmonių įdarbina. Bendra apyvarta yra 347 milijardai eurų ir tokiu būdu ES maisto, grandinės, maisto tikimo grandinėje yeah išsaugomos stiprios pozicijos. Tačiau pats įdomiausias dalykas yra tas, kad žemės ūkio kooperatyvai visoje ES parodė, kad yra atsparūs netgi nuosmukio laikotarpiu. Ir tą aiškiai parodo nuolatinis apyvartos didėjimas šimto pagrindinių kooperatyvų nuo 11 iki 12 metų 4 procentais augo metinė apyvarta ir 14, metais, 14 procentų išaugo pastaraisiais metais metinė apyvarta. Geresniai ekonominės veiklos rezultatai leidžia, yra susijęs su atitinkamomis strategijomis ir įvairiomis veiklos rytimis, kooperatyvai daugiau investuoja įvairiose maisto tiekimo grandyse nuo pat perdirbimo iki pateikimo į rinką. Taip pat matome, kad kai kurie kooperatyvai išaugo ir dabar yra daugia milijardinės įmonės. Tačiau nepamirškime, kad dauguma, apie 90 procentų iš 22 tūkstančių ES kooperatyvų yra vidutinės, vidutinio dydžio mažos įmonės, Ir žvelgiant į konkurencingumą tų tokių kooperatyvų, matome, kad dažniausia verslo strategija, kurios yra laikomasi, yra didis, didesnis dydžio didinimas, ekologinė žemdirbystė arba konsolidavimo priemonės. Tai yra daroma siekiant įgyvendinti išsamius investavimo planus ir padidinti pridėtinės vertės dalį visoje maisto tiekimo grandinėje. Tačiau negalime teikti, kad visi kooperatyvai yra tokie patys visoje Europos Sąjungoje. Mes matėme daug įvairių struktūrų, įvairių formų, ekonominės veiklos rezultatų įvairiose valstybėse narėse. Rinkos dalis, kalbant apie žemės ūkio kooperatyvus irgi yra labai įvairi įvairiose valstybėse narėse. Vidurio e, šiaurės valstybėse narėse, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Niderlanduose, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Airijoje rinkos dalis sudaro virš 50 procentų tam tikrose žemės ūkio sektoriuose. Tačiau, pavyzdžiui, Europos pietuose, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje kooperatyvai sudaro nuo 25 iki 50 procentų visos rinkos. Graikijoje mažiau nei 25 procentus užima kooperatyvai. 12 ES valstybių narių situacija, tų, kurie, kurios įstojo 2004 metais, yra ypatinga, nes tos šalys smarkiai atsilieka ir jų kooperatyvai užima labai nedidelę dalį rinkos ir tokiu būdu jie labiau nukenčia nuo konkurencijos maisto tiekimo grandinėje, priklausomai nuo veiklos. Kogeka įsiklauso į narių nuomonę ir padeda savo nariams ieškoti būdų, kaip būtų galima uh, pasinaudoti naujomis žūp priemonėmis, kurios būtų e, jiems įdomios. Pastaraisiais mėnesiais mes bendradarbiavome su nariais iš Estijos, Graikijos, Čekijos, Slovenijos, Lenkijos ir žiūrėjome, kaip būtų galima pasinaudoti naujomis priemonėmis ir galimybėmis pagal naująją bendrą žemės ūkio politiką, kaip paremti žemės ūkio kooperatyvus ir gaminto organizacijas bei pajus. Šiuose diskusijose dalyvauja ūkininkai, kooperatyvų vadovai, ministerijos pareigūnai, ministerijų pareigūnai taip pat buvo atstovų iš ES 15 valstybių narių. Mes tokiu būdu bandome parodyti, kaip pasinaudoti žūp galimybėmis, paremti kooperatyvus ir gamintojų organizacijas. Kitoje ataskaitos dalyje yra kalbama apie teisinį pagrindą, tai yra finansavimą, mokesčius, valdysenos aspektus susijusius su žemės ūkio kooperatyvais. Šis teisėkūros pagrindas taikomas įvairiems kooperatyvams ir kalbam apie įvairias nuostatas galiojančias valstybėse narėse – tai yra susijęs su tai, kad nacionalinės teisinės sistemos valstybėse narėse yra gan griežtos. Nacionalinės teisinės sistemos tam tikrais atžvilgiais, konkrečiai kalbant apie mokesčius taikomus kooperatyvams ir daugumoje šalių žemės ūkio kooperatyvai moka bendrus mokesčius. Dabar specifiniai mokesčiai kooperatyvams yra numatyti tam tikrose valstybėse narėse, atsižvelgiant į tai, kad būtina vengti dvigubo apmokestinimo, kai kooperatyvai ir jų nariai veikia keliose sektoriuose. Tokie, tokios teisinės nuostatos yra atspindėtos ir ataskaitoje ir tiesiog yra lyginamas, lyginami teisiniai pagrindai įvairiose valstybėse narėse. Galutinėje ataskaitos dalyje kalbama apie šalių ataskaitas, turiuomenė visas 28 valstybės narės. Tose šalių ataskaitose nacionalinės kooperatyvų, nacionaliniai kooperatyvai, jų organizacijos teikia informaciją apie jų veiklą įvairiose srityse ypač e, turint omenyje mokymus, informacijos tiekimą ūkininkams, kooperatyvų nariams, taip pat detalesnės informacijos yra pateikta apie vado, pačius didžiausius kooperatyvus įvairiose gamybos rytise, įvairiose valstybėse narėse. Dabar kalbant apie dabartinę apžūp, aš norėčiau pakomentuoti kelis kooperatyvų veiklos modelius. Aktyvus, įtraukiantis tvarus augimas. Strategija Europa 2020. Žemės ūkio kooperatyvai nebūtinai yra augimo ir plėtros elementai. Kooperatyvai labai domisi ir inovacijomis Tokiu būdu kooperatyvai gali užsimti inovacijomis ir ieškoti kūrybingų sprendimų, sprendžiant organizacinės, verslo, techninės ir aplinkosauginės problemas. Taigi, ne, 2009 metų numatytas apdovanojimas kooperatyvui už inovacijas – Taigi tokiu būdu yra skatinamos iniciatyvos žemės ūkio kooperatyvams maisto apdaro, apdarojimo, perdirbimo, efektyvaus išteklių panaudojimo, kooperatyvų verslininkystės ir narių aptarnavimo srityse. Pavyzdžiui, e, praeitais metais e, mes apdaunojame vieną grūdinių kultūrų e, kooperatyvą dėl to, kad jie laikėsi novatoriško požiūrio didinant e, grūdinių kultūrų produktyvumą. Ispanijos kooperatyvas vienas irgi gavo apdovanojimą už tai, kad novatoriškai e, dėgė vandentvarko sistemas ir Ispanijos dar vienas kooperatyvas gavo apdovanojimą už tai, kad novatoriškai užsima paramos sistemomis, gerinant ekonominės veiklos rezultatus. Dabar prie kooperatyvų strategijų pereisiu. Pagrindinis aspektas yra susijęs su galimybė ūkininkams investuoti. Tačiau kalba eina apie kitus verslininkystės e, iniciatyvas, paramą žemės ūkiui. Čia irgi reikalingos svarbios finansinės lėšos, kad būtų galima gyventi verslo strategijas. Aš taip pat norėčiau pateikti pavyzdį, kaip kogeka remia žemės ūkio kooperatyvų tam tikras verslo, tam tikrus verslo orientyrus Europos Sąjungoje. Nuo 2008 metų mes e, steigiame kogeką pirmininkų verslo forumą, kur kviečiame vykdomosius direktorius ir taip pat e, svarbių kooperatyvų išrinktus atstovus įvairiuose sektoriuose, kad būtų galima aptarti jų verslo strategijas. Ir iš pastarojo renginio galiu pasakyti, kad e, mai, mėsos, daržovių, vaisių, grūdinių kultūrų, vyno, pieninkystės ir e, įrangos, žemės ūkio įrangos atstovai dalyvavo. Mes aptarėme taip pat horizontalius klausimus, verslo strategijas, inovacijas. Ir dabar dar rengsime kitą tokį renginį, kur kalbėsime apie valdyseną. Renginys įvyks metų pabaigoje. Kooperatyvų struktūra leidžia ūkininkams apvienyti pajėgas ir uh, kaupti kapitalą ir tokiu būdu prisidėti prie stambių investicijų. Taigi šiame kontekste mes sveikiname Europos komisijos pirmininko iniciatyvą gerinti prieigą prie kapitalo investicijoms per Junkerio investicijų planą. Tokiu būdu ES kooperatyvai parodė susidomėjimą pasinaudoti šia, šio, šio fondo lėšomis, kad būtų galima finansuoti į ilgalaikius investicinius, stambius investicinius projektus, kurie yra labai svarbus siekiant konkurencingumo. Šalia verslininkų to lygmens yra dar viena labai svarbi politikos rytis ES žemės ūkio kooperatyvams, tai yra maisto tikimo grandinės funkcionavimas. Mm, labai svarbus strategiškai elementas siekiant, tai yra ūkininkų ir kooperatyvų siekiant ekonominio gyvybingumo yra uh, užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, geriau subalansuojant ir geriau funkcionuojant maisto tikimo grandiniai. Šiame kontekste Kogeka kartu su Kupa jau daugelį metų veikia šioje srityje ir teikia aukšto ligmens forumą, bandant išteiškinti, kaip geriau būtų galima užtikrinti maisto tiekimo grandinės funkcionavimą. Mūsų tikslas yra pasikliauti sąžiningomis priekybos praktikomis ir žiūrėti, kaip užtikrinti, kad būtų gauta didesnė finansinė nauda. Mes norime, kad ES lygmenių būtų numatytas teisinis pagrindas, kuris, kuris leistų nustatyti žaidimo taisyklės ir taip pat ragintų verslo partnerius įsitraukti į abipusiai naudingus sandorius. Tačiau reikalinga ir nepriklausoma trečioji šalis. Taigi mes linkę manyti, kad Europos parlamento narė Marian Maginis savo pranešime, kuris dabar yra aptariamas šiame komitete, pateikė labai palankių pasiūlymų išvados. Norėčiau pabaigai pasakyti, kad mes nenumatome naujų paradigmų, tiesiog kartojame tuos klasikinius argumentus. Kuo labiau susivienysime, tuo geresnių pasieksime rezultatų. Kitaip tariant, Mes šluotos visos negalime perlaužti, bet atskirų, atskirus e, rykštės galime lengvai sulaužyti. Na ir Europos komisija paskelbė neseniai studiją ir čia buvo parengtas bandomasis projektas, pagal kurią, kurį numatyta parama kooperatyvams laikantis konkurencinio matmens teorijos tas, toje studijoje buvo išanalizuoti žemės ūkio kooperatyvai veikiantys Europos Sąjungoje ir buvo padaryta štai kokia išvada, cituoju. Didelė rinkos dalis kooperatyvams, ypatingame, tam tikrame sektoriuje arba šalyje, gali padidinti kainų lygį ir sumažinti kainų lakumą, kaip yra dabar pienininkystės sektoriuje o kooperatyvams nepriklausantis nariai šiame sektoriuje ar šalyje gauna naudos iš didesnės kooperatyvų užimamos rinkos dalies. Tokie nepriklausantis kooperatyvam nariai gali gauti daugiau naudos nei tuo atveju, jeigu yra dėl investuotojų sudaromos didesnės kainos. pagrindinis iššūkis yra susivienyti, kad e, galėtumėme geriau veikti tikrai sudėtingoje rinkoje, kuri priklauso daug ir nuo politinių tam tikrų sąlygų. Taigi, norime paraginti visus ūkininkus, sprendimus primančius asmenis, pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, instrumentais, kad e, paremtų kooperatyvus ir ūkininkus ir kad imtųsi bendrų veiksmų bendroje maisto tiekimo grandinėje. Esu įsitikinęs, kad mes visi esame toje pačioje pusėje ir padarysime viską, kad galėtumėme pasinaudoti visomis turimomis e, priemonėmis bendroje žemės ūkio politikoje, kad galėtumėme toliau plėtoti žemės ūkio kooperatyvus. Juk Europos ūkininkai ir žemės ūkio kooperatyvai bei ES politika, politikos formuotojai siekia to paties tikslo užtikrinti gyvybingą žemės ūkio sektorių ES. Tokį sektorių, kuris teiktų maistingą, aukštos kokybės maistą, laikantis tvarumo reikalavimų. Ačiū. Bardzo dziękujemy za przygotowany raport, za prezentację. Ačiū už e, jūsų pranešimo pristatymą. Mes e, jo dėka geriau įsigilinsime į Europos žemės ūkio sektoriaus problemas. Atrodo, kad mūsų turimi duomenys sutampa ir svarbiausia čia išnaudoti ekonominį potencialą ir uh, užtikrinti ūkininkų vaidmenį maisto gamybos grandinė. Ar generalinis sekretorius norėtų ką nors pridurti dabar, ar galbūt vėliau? Ačiū, pirmininkė. Manau, kad uh, koleg... Uh, košegos vicepirmininkas viską išsamei pristatė ir aš neturiu ką pridurti. Dziękuję bardzo. W takim razie otwieramy dyskusję. Ačiū. Ponas Dantan turi Jums klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ką tik padarytas pristatymas buvo tikrai labai įdomus. Jūs e, pristatėte ir papildomą dokumentą, kuris atskleidžia, kaip kooperatyvų gyvenimas 28 valstybėse narėse. Čia remiuosi lentelę. E, Pateiktą savo pasiūlymę jūs taip pat akcentuojate, kad žodis kooperatyvas iš tikrųjų atstovauja labai nevienodus dalykus, nes e, nacionalinė teisė turi pirmenybę e, mokesčių, socialiniais klausimais. Ir nors mes siekiame suderinti vidaus rinką ir sukurti vidaus rinką ir BŽUP srityje, turime, mm, yra viena priemonė, kuri e, iškraipo padėti valstybėse narėse ir valstybės netenka e, E, pranašumų, turimų pranašumų socialinė ir kitose sritise. Savo studijoje jūs tai analizuojate, ar kopa košėga turi galimybę dabar arba vidutinės trukmės laikotarpiu kreipti reikalus link tokios situacijos, kuri būtų visiems palankesnė, ar e, artimiausioje ateityje. Man, manote, kad būtų naudingas teisės akto pasiūlymas šiuo klausimu uh, kad tai būtų teisės aktas, kuriame būtų kalbama apie kooperatyvus ir kad būtų sukurtos vienodos sąlygos visiems ES. E, pažvelgus į žalią lentelę ir skaičius matome, kad ūkininkas dirbantis kooperatyvę vienoje ar kitoje valstybėje įgyja nevienodas sąlygas. Galbūt reikia sustiprinti tą dinamiką būtent tada, kai daugelėje mūsų valstybių narių maisto gamybos grandiniai e, išgyvena ypač didelį spaudimą ir, ir kooperatyvų ateitis yra labai neaiški. Ačiū pirmininkė anksčiau dirbo parlamento narys iš Nyderlandų ir ne, nematau jo, žinau, kad jis galėtų atsakyti į mano klausimą. Matau, kad e, kooperatyvas, kooperatyvas vienyje keturis ūkininkus ir jo apyvarta 2013 e, sumažėjo 50 procentų ir dėl to iškreipė visų kitų kooperatyvų veiklos rezultatus. E, Ar tas kooperatyvas dar veikia ir kaip paaiškinti tokią e, prastą, tokius prastos veiklos rezultatus, kur turiu klausimą apie Jungtinę karalystę. Jungtinė karalystė nėra labai aktyvi kooperatyvų steigėja, mes atsiliekame. Mes turime vieną kooperatyvą e, anglų ūkininkų kooperatyvą, kuris labai sparčiai išaugo. Nežinau, kaip jis atrodytų šioje lentelėje, galbūt nebūtų pirmame dešimtuke, galbūt vienuoliktoje arba trisdešimtoje vietoje, bet galbūt galėtumėte man pasakyti daug maž kurioje vietoje, tačiau tai labai konkretus klausimas jau. Toliau ponas Selino, Selimovič. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už e, prezentaciją ir turiu porą klausimų. Pritariu tiems teiginiams, kurie buvo išsakyti. Bendruomenė e, susivienimas yra galimybė gamintojams e, sustiprinti savo poziciją, savo pajėgas žemės ūkė dažnai iškyla situacija, kuomet gamintojai e, atsiduria tarp silės ir charibdės ir ne, nes veikia didelės stambios įmonės ir taip pat novatoriškos įmonės ir jų o, e, erdvė veiklos erdvė veiklai yra ribota, bet galbūt kooperatyvai galėtų. Ar, ne, ar ne, negali būti taip, kad kooperatyvai pristabdys ūkininkavimo našumą, kad tai tapstų tarsi kliūtimi? Turiu čia porą klausimų. Visų pirma, kaip galėtume išlaikyti kooperatyvų modelį ir sustiprinti kooperatyvus, tuo pat metu nesukurdami e, kliūčių didesnio našumo siekimui. Antra, kaip galėtume sukurti tinkamą pamatą atsižvelgiant į kooperatyvų modelių įvairovę egzistuojančią valstybėse narėse, nes kartais e, valstybės laiko įsik, laikosi įsikibę savo nenašių modelių. Tačiau e, augančioje vidaus rinkoje reikia užsitikrinti galimybę išmaitinti didėjantį gyventojų skaičių. E, Ačiū, pirmininkas, sako ponas Stakula. Darau prielaidą, kad aš galiu kalbėti suomių kalbą. Ne, negaliu. Galiu. Puiku. Deja, vertimas iš suomių kalbos nėra numatytas. Pabandysiu angliškai. Džiaugiuosi, kad čia yra Švedijos ir Suomijos atstovų e, dviejų pagrindinių žemės ūkio šalių Europos Sąjungos. Turiu porą klausimų jums. Ar egzistuoja rizika, kad kooperatyvų modelių plėtojimas E, sumažės, jeigu daug dėmesio skirsime gamintojų organizacijoms. Taip pat kaip užtikrinti, kad e, e, tie, tie modeliai pakankamai sparčiai būtų plėtojami. Aš tikiuosi, kad tai buvo suprantama, jei negaliu pakartoti ir suomiškai. Onko jotakin riskiä, kun kehitetään tätä tuottajaorganisaatioajattelua, että samalla laiminlyötäisiin osuuskunta mallin kehittäminen ja miten varmistetaan että myös poliittiset päätöksentekijät niiden mielenkiinto säilyy yhä osuuskuntamallin parissa. bardzo dziękujemy przepraszamy pana posła za utrudnienie. ačiū ir atsiprašau dar kartą kad nebuvo galimybės jums pasisakyti suomių kalba išversti jūsų ponas būda ačiū pirmininke Noriu pasveikinti kalbėtojus, pasidžiaugti jų prezentaciją. Iš jos supratome, kad valstyb... naujose valstybėse narėse yra problemų. Aš esu iš Rumunijos, kurioje mes patyrėme komunizmą. Ir egzistavo įvairios e, priverstinės organizacijos komunizmo laikotarpiu, dėja išliko nenoro žmonėse dabar jungti su tokias organizacijas. Bet man atrodo, kad tai yra vienintelė galimybė ūkininkams išgyventi rinkos sąlygomis. Noriu paklausti, ar ketinate suintensyvinti savo veiklą tose rytų Europos šalise, kuriuose egzistuoja tam, tam tikra. Um, e, mąstyseną šiuo požiūriu. Ir aš tikiuosi, kad e, tokia galimybė e, suintensyvinti veiklą šiose šalise egzistuoja. Ponas Sebastian. Muchas gracias, señor presidente. Creo que ha sido una. Ačiū pirmininkė. Pristatymas buvo labai įdomas ir kadangi aš pats esu iš pietų, iš Valencijos krašto Ispanijoje ir matau, kad kad pas mus, kad dešimt didžiausių kooperatyvų sąrašas, dešimt sektorių sąrašas, mes patenkame į tą e, dešimtuką ir esame tarp geriausių kooperatyvų sąjungų. Tyrime buvo, man įdomu, ar tyrime buvo pažiūrėta į gamintojų pajamas, nes labai dažnai kooperatyvai padidina prekybos apimtis, e, eksportuoja, tačiau jų pajamos nedidėja. Taigi mes e, truputėlį painiojame priemonę ir tikslą. Ir kitas klausimas. Mano šalyje vyksta labai įdomios diskusijas dėl kooperatyvų susiliejimo. Pripažįstame, kad labai dažnai būna sukūrėma per daug kooperatyvų, nes yra kaimų, kur, kur mažame kaime yra trys ar keturi kooperatyvai. O kartais tas kooperatyvų susiliejimas irgi problemų neįsprendžia. Kartais geriau susitelkti į konkretų produktą arba užtikrinti kokybę, o ne kiekybę. Yra geresnė paramos gamintojams forma. Kaip Jūs matote kooperatyvo apitį? Ar kad kooperatyvai būtų didesni, ar kad jie gybiškiau dirbtų ir veiksmingiau dirbtų? Ačiū. Pusiau Aguilera. Bueno, seguimos, continuo. Kągi, kaip ir kolega tesiu e, ispanų raundą, Aš taip pat esu iš Ispanijos ir kooperatyvai čia buvo visuomet svarbus ir mano regione, Andaluzijoje, jie taipogi labai reikšmingi. Na, mes patenkame į dešimtuką, nežinau, ar Andaluzija patenka, tačiau bet kokiu atveju ten kooperatyvų modelis labai gerai plėtojosi. Ir jūsų pateiktoje statistikoje taip pat yra įdomių duomenų. Matoma, kad santykinis Ispanijos svoris, žvelgiant pagal kooperatyvus, narių skaičių ir prekybos apimtis, ir lyginant su Danija, pavyzdžiui, Ispanija yra 3844 kooperatyvai, o Danijoje 28. E, jeigu netgi kalbant apie tas pačias apimtis, e, taigi Ispanija turi ir daugiau narių kooperatyvų sąjungoje ir taip pat e, pačių kooperatyvų daugiau Ispanijoje yra. Ispanijoje buvo dirbama šia linkme ir buvo plėtojamas kooperatyvų matmuo ir pasiekta šiokių tokių rezultatų, galbūt ne to, ko norėjome. Neturime 28 kooperatyvų kaip Danija, tačiau bent jau sumažinome tų mažų kooperatyvų skaičių. Dabar kooperatyvai didesni, profesionalesni, daugiau orientuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir tai mums pavyko užtikrinti. Bet to, žinoma, turime išteklius. Tačiau dėje neužtikriname geresnių kainų žemės ūkio sektoriaus atstovams. Ir prekių grandinėje ūkininkams nepavyksta užsitikrinti pajamų ir gerų kainų netgi veikiant kaip kooperatyvui. Taigi reikia išspręsti šią problemą maisto grandinėje. Jeigu tai būtų lengva, tai jau būtų padaryta, tačiau dėja tai yra sudėtinga ir mes nagrinėjame ir pono Maginę tyrimą ir tas tyrimas mums visiems yra labai įdomus. Mano manimu, tai labai geras dokumentas Ir aš noriu Jums užduoti konkretų klausimą. Na, Jūs kaip kooperatyvų sektoriaus atstovai, kaip manote, koks būtų geriausias kelias, kaip užtikrinti sažiningą pajamų pasiskirstimą maisto grandinėje? Ar reikia vadovautis geriausiamis praktikomis, kaip siūloma? Negaliu pasakyti, kad e, Ispanijos įstatymai yra puikūs. Ne. E, Ispanija turi tas pačias problemas kaip Prancūzija, Vokietija, Belgija ar Danija. E, nepaisant to, kad mūsų įstatymai galbūt atrodo puikus, tačiau ūkininkų gaunamos pajamos vis tiek tebėra mažos, jie neužsitikrina savo gerų kainų. Taigi, ar reiktų vadovautis geriausios komercinės praktikos kodų? Ir dar vienas klausimas. Kaip manote, kaip. Um, kaip uh, spręsti GMO klausimus ir nevienodą GMO statusą skirtingose ES šalyse. Nes, sakykime, vienos šalys draudžia GMO, o kitos ne. Kaip įspręsti problemą vidaus rinkoje? Norėčiau žinoti jūsų nuomonę. Ačiū. Dziękuję, pani poseł Hojbusz. Ponas Hojbusz. Ja, ich habe jetzt hier diese Diskussion. Ponia Hojbusz, atsiprašau klausiausi diskusijų, dėja neturėjau galimybės išklausyti viso jūsų pasisakymo, nes buvau kitame komitete. Uh, bet tikriausiai kalbama apie tai, kaip toliau plėtoti kooperatyvus. Ar jūs manote, kad reikėtų į kooperatyvus stambinti, ar reikėtų didinti uh, ūkininkų įtaką rinkoje? Toks juk buvo pamatyminis sumanimas. Aš esu ūkininkai, e, dirbu kooperatyve, aš tiekiu pieną kooperatyvui Ir jie, aš esu mažame kooperatyve ir, ir pavyzdžiui, aš galiu kreiptis į e, narių asamblėją. Ir jeigu aš esu narė, o ne delegatė, aš daugiau neturiu žodžio, daugiau galių neturiu reikia pasigilinti į verslo veiklą. Dažnai tai yra ribotos atsakomybės įmonės, kartais tai, blogiausia atveju tai yra viešosios, viešosios ribotos atsakomybės įmonės. Jeigu aš gaminu, jeigu aš esu grūdų augintoje Vokietijoje, tai aš neturiu jokių galimybių, jokių teisių. Man atrodo, kooperatyvų pamatinė idėja visiškai yra neplėtojama, reiktų uh, tai aiškiai atskirti. Aš, pavyzdžiui, gaminu pieną, bet gali, galėtume uh, kalbėti apie mėsinės, mės, atsiprašau, skerdyklų pavyzdį. Svarbiausias dabar, dabar yra didžiulis uh, pigių žaliavų poreikis ir tą ūkininkai turėtų ir tie, turi tiekti. Ir, ir man tarsi Man, man nesvarbu, kur pateks, kam, kam aš tieksiu savo pieną, ar kooperatyvui, ar, ar pri, privatiems supirkėjams. Kalbant apie tolesnę kooperatyvų plėtojimą, mes turime siekti pozit... pakreipties pozityvę linkime ir nepamiršti tos kooperatyvų idėjos, kodėl jie buvo sukurti, ponas Daniju. Ačiū. Mes kalbame apie e, kooperatyvus žemės ūkyje, bent jau Prancūzijoje jie svarbiausi žemės ūkyje. Ir manau, kad reikia akcentuoti e, valstietiškos kultūros e, išsaugojimą. Man šiandien aktualu, kaip ką tik kalbėtojai akcentavo, kalbėjusi kalbėtojai akcentavo, tai kooperatyvų dydis jie tampa E, didžiuliais monstrais, jiems vadovauja technokratai, o ne kooperatyvų nariai. Tai yra tikr, tik, tik, tikroji ak, konkreti kliūtis, kuri šiandien iškyla. Kooperatyvų, juk kooperatyvų nariai, ūkininkai turėtų išlaikyti tikrasias galės. Tai labai svarbu užtikrinti. Ponas Bogovič. Thank you. Thank you. Uh, from... Ačiū, esu iš Slovenijos ir Slovenijoje mūsų kooperatyvų istorija taip pat pakankamai ilga. Įvyko taip, kad sovietų valdymo laikotarpiu kooperatyvų struktūra buvo šiek tiek kitokia negu kad dabar ir dabar mes turime nemažai problemų, kurių apmatus čia aptarinėjome. Sakykime, ar geriau jungtis į kooperatyvus pagal sektorius, ar geriau E, kurti mišrius kooperatyvus. Pavyzdžiui, Slovenijoje yra kooperatyvų, kurie gamina įvairią rūšę produkciją, bet paskui atsiranda problemų remiant e, konkrečius sektorius ir konkrečius produktus. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą, kaip e, dar gali ma, kaip galima daryti įtaką procesams kooperatyvų viduje, bet to, kaip kooperatyvai gali konkuruoti su didžiaisiais prekybos tinklais, nes galiausiai turime nemažai problemų parduodami savo produkciją ir turime nemažai problemų su žemės ūkio produktų grandinė. Kaip e, jūs manote, kaip e, e, reiktų žvelgti į šias problemas į sažiningos prekybos kontekste, nes sažiningas mm, pasidalymas pajamomis, sažininga prekyba yra labai svarbi, kad ūkininkas mm, gautų teisingą kainos dalį. Dabar taip užtikrinti sudėtinga, nes ūkininkas negauna sažiningos kainos dalies dėl to, kad neturi pakankamai įtakos. Ačiū. Ir Atsiprašau, kad praleidau pirmąją jūsų pristatymų dalį. Tačiau tai, ką išgirdau, man buvo labai įdomu. Na ir kal, tiesą sakant, iš Airijos pusės ir Kalambijos pusės aš norėčiau paklausti, e, sakykime, E, kad kai išgirstame apie visus įstatymus, viskas gerai, bet kai išgirstame apie tokį didelės įmonės atvejį, kai milijonas eurų pereina į Luksemburgo išdą, kad kažkokia įmonė galėtų išvengti mokesčių, e, tampa liūdna. Labai gaila, kad pirminiai gamintojai negali sukaupti pakankamai jėgų ir daryti įtakos galutiniams pardavėjams. Tačiau dabar atrodo, kad galutiniai pardavėjai ir įstatymų leidėjai yra vilkai avių kailyje ir dabar čia sunku atskirti, kur tas santykis tarp vilko ir avies prasidėjo. Ačiū. Taip pat noriu pakomentuoti. Uh, galvojant apie ateitį, kokiosgi būtų kooperatyvų tendencijos Europos Sąjungoje, koks būtų skirtumas tarp e, kooperatyvų situacijos Europos Sąjungoje ir kooperatyvų situacijos pasaulyje. E, kooperatyvų vienijimasis yra natūrali tendencija, tai suteikia kooperatyvams daugiau galių, tačiau ar mes čia nepametame iš akių ūkininko ir ūkininko interesų. Kaip geriau realizuoti ūkininko interesus, kaip išreikšti ūkininko interesus, nes tas sudėtinga padaryti um, kasdieninėme kooperatyvo valdyme, nes valdymą visuomet užtikrinate specialistai, kurie praėjus tam tikram laikotarpiu teikia ataskaitas, o paskui kooperatyvo nariai išsako savo nuomonę dėl kooperatyvo valdymo. Žinoma, yra problemų. Šio laikiniai žemės ūkio kooperatyvai yra kitokie negu kad kooperatyvai veikia praeitįje, kadangi išsivystimo lygis buvo skirtingas kooperatyvas dabar turi būti konkurencingas, jis turi konkuruoti su privačiomis įmonėmis. Kaip jau buvo minėta, ūkininkai e, domisi e, tuo, ką jie gauna ir iš kur gauna. Kooperat aktyvų atveju, jeigu ūkininkas yra nepatenkintas, sakykime, savo gaunamą kainos dalimi, jis gali kažką tai keisti ir įtakoti procesus kooperatyvę, tačiau ūkininkai neturi jokios įtakos privačioms įmonėms arba ta įtaka yra minimali. Ir dar, žinoma, yra konkurencingumo klausimas. Kooperatyvai privalo būti konkurencingi rinkoje nes kitaip, ir čia jau būtum pastaba ar klausimas iš mano pusės, kitaip jie tiesiog negalėtų veikti. Gal galėtumėt atsakyti? Ačiū, pirmininkė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad sulaukiu tiek daug įdomių klausimų. Na, galiu pasakyti, kad kooperatyvai kaip tema yra labai artima mano širdžiai. Ir kalbėsiu tokią pat mano širdžiai artimą kalbą, švediškai. Ar galiu tai daryti? Klausia kalbėtojas. Farfar var kooperatörer. Men samtidigt. Na, aš užaugau kooperatyvo aplinkoje ir mano senelis, ir mano tėvas buvo kooperatyvų nariai. Ir galiu pasakyti, kad e, su motinos pienu e, įgavau visą tą patirtį e, mano tėvų sukauptą dirbant kooperatyvę. Ir suprantu, kad kooperatyvas turi būti valdomas kaip bet kuri kita įmonė. Uh, jis turi veikti taip pat veiksmingai ir taip pat sklandžiai. Apie tai kalbėjo parlamento nariai. Ir jau tada reiktų pagalvoti, kaip užtikrinti demokratiją ir kaip užtikrinti, kad ūkininkai galėtų daryti įtaką procesams. Na, visų pirma, ūkininkai taip pat yra ir savininkai. Jie sprendžia, kaip e, plėtosis kooperatyvas, kas e, užims vadovaujančias pozicijas. Mm, taigi, ūkininkai yra sprendimų prieimėjai, visos, visos galios yra jų rankose. Mes, pavyzdžiui, turime pieno kooperatyvą Švedijoje ir, pavyzdžiui, turime kooperatyvą Ada Foods Švedijoje Ir ne visiems tas kooperatyvas patinka, tačiau reikia atsižvelgti tai, kad ši įmonė veikia tarptautinėje rinkoje ir galiausiai ji turi vadovautis tarptautinės rinkos kainomis. Kokio dydžio turi būti kooperatyvas priklauso nuo situacijos rinkoje ir nuo to, kaip ūkininkai tu nori plėtoti savo verslą. Manau, kad jeigu mažas vietos kooperatyvas veikia mažoje vietos rinkoje, jis lygiai tiek svarbus nacionalinėje ekonomikoje kaip ir didelė įmonė. Na, o tarptautinėje ekonomikoje vėlgi situacija kitokia. Ir visiškai aišku, kad pasaulis sparčiai kinta ir tokios, tokie prekybos tinklai kaip Tesco, Carrefour um, ir kiti um, užima vis didesnę dalį rinkos. Tačiau tai nereiškia, kad kooperatyvai turi būti didesni ir galingesni, kad jie galėtų konkuruoti su didžiaisiais priekybos tinklais. Aš nemanau, kad tai teisingas kelias. Aš suprantu tai, ką sakė ponas Būda. Jis kalbėjo apie e, kultūrinį paveldą ir kultūrinio paveldo svarbą. Žinoma, reikia dirbti tą linkmę ir aš manau, kad labai gerai, kad e, Lenkijoje, Rumunijoje, Čekijoje ir Slovakijoje e, parama kooperatyvams taipogi yra didelė ir skiriamas dėmesys kooperatyvų konkurencingumui. Dabar žvelgiant į Ispaniją, mūsų kolega iš Ispaniją Ispanijos yra GECA vicepirmininkas ir mes su juo kalbėjome apie tai, kokį norėtume matyti ateities kooperatyvą. Mes, tiesą sakant, paėmėme pavyzdį apie apelsinų tiekimą į Švediją ir mes kažkodėl visuomet mm, norime importuoti ispaniškus apelsinus. Taigi čia viskas priklauso ir nuo ryšių tarp šalių. Na, o dabar generaliniam sekretoriai žodis. Uh, Ačiū pirmininkė ir labai dėkoju už galimybę būti čia ir už galimybę atsakyti į jūsų klausimus. Na, e, žinoma, es reikia reglamentuoti kooperatyvų sritį, daryti įtaką šioje srityje ir mes kaip e, konfederacijos atstovai taip pat stengiamės parengti kooperatyvų statutą dirbau su savo kolegomis Suomijoje ir Švedijoje ir mes rėmėme šį iniciatyvą, tačiau kooperatyvų statutas, kooperatyvų kodeksas dėje e, nebuvo parengtas tinkamų lygių ir viena iš priežasčių yra ta, kad teisinė bazė skirtingose valstybėse narėse ganas markiai skiriasi. Yra valstybių narių, kuriuose nėra įstatymų taikomų kooperatyvams. Kitos valstybės narės atvirkščiai taiko gana griežtus įstatymus kooperatyvams ir dėl to e, kooperatyvai tikrai e, sunkiai plečiasi į kitas šalis. Bet pavyzdžiui, toks kooperatyvas kaip Arla Foods e, veikia keliose valstybėse narėse. Taigi matome, kad situacija kinta tačiau kol kas mes nepakankamai galime apsaugoti ES žemdirbių interesus ir jų pozicijas rinkoje. Na, o dabar dėl to Vion atvejo, tai atvejis būdingas Olandijos rinkai, Niderlandų pramoniai į jį labai nesigilinsiu, tačiau, pavyzdžiui, pasimokėme iš jūsų pateikto pavyzdžio, mes galėtume įtraukti statistiką į baivą dalį, nes atrodo, kad tas verslas, apie kurį jūs kalbėjote, tiesiog susiliejo su kitu verslu Vokietijoje, su kitu tiekėjų verslu Vokietijoje. Taigi dabar jie sudaro didesnio darinio tam tikrą dalį, tačiau jeigu tai būtų nepriklausomas kooperatyvas, kooperatyvas turėtų e, veikti aktyviau ir užimti tam tikrą rinkos dalį. Pateikta statistika yra 2013 metų. Dabar gal situacija yra kitokia. Tačiau, kaip suprantu, jūs pateikite e, statistiką iš Spaiva Vokietijoje. Ponas Elimovič e, uždavė konkrečių klausimų apie kooperatyvus ir jų vietą rinkoje. Mes norėtume vadovautis europiniu požiūriu, norėtume nuleisti slengstį, kad kooperatyvai galėtų lengviau plėstis ir veikti keliose valstybėse narėse. Nes e, mūsų konkurentai, o tiksliau partneriai, E, veikiantis maisto rinkoje ir maisto rinkoje veikiančios įmonės kaip tik taiko tokį požiūrį, nes e, tai rinka, kurioje mes veikiam, turime peržengti valstybių narių sienas, turime stiprinti savo pozicijas rinkoje, tačiau kaip komiteto nariai minėjo, dar yra klausimų dėl organizacinės pusės, nes kooperatyvai savo esme dažniausiai yra vietinės regioninės struktūros. Suprantu, kad tai nemažas iššūkis, tačiau mes dirbame tam, kad e, ūkininko balsas būtų išgirstas nepriklausomai nuo kooperatyvo dydžio ir ūkio dydžio. Ir todėl pasakysiu, kad nepriklausomai nuo kooperatyvo dydžio yra ir bendras vardiklis. Bendra visiems kooperatyvam yra tai, kad jie deda visas pastangas e, plėtodami savo narių verslą. Taigi kiekvieno na, kooperatyvo nario balsas yra išgirstamas. Ir vien tai, kad kooperatyvas egzistuoja, tai reiškia, kad atstovojama kooperatyvų narių interesams. Ir tai Ir, sakykime, mano šeima taip pat buvo kooperatyvų nariai ir aš čia esu dėl to, kad um, pieno sektoriaus kooperatyvai, bankų kooperatyvai, kiti kooperatyvai e, mano šeimai e, skyrė pajamų dalį ir aš galėjau gauti tinkamą išsilavinimą ir dabar esu čia šitame posėdyje. Taigi aš taip pat esu labai atsidavęs savo kooperatyvam. Taip pat noriu atsakyti savo tėvinainiui ponui Takulai. Šiame komitete svarbu taip pat pagalvoti apie tai, ką kooperatyvai nuveikė praeitįje. Suomijoje jie kooperatyvų istorija sena, jau daugiau kaip šimtą metų kooperatyvai Suomijoje veikia, taigi naujos struktūros neturi daryti žalos e, senosioms struktūroms. Ir jeigu mes dabar pasitelkdami europinės lėšas sukūrėme kažkokias naujas struktūras, jos neturi kenkti toms struktūroms, kurias e, kooperatyvai savo jėgomis ir savo lėšomis yra sukūrę per dešimtmečius ar šimtmečius. E, reikia atvirkščiai prisidėti prie ūkininkų pastangų. Na, o atsakant atstovui iš Rumunijos, ponui Būdai, galiu pasakyti, kad mes dabar glaudžiai bendradarbiavime su jūsų tėvinainiais. Tiesą sakant, kasdien e, palaikau ryšius su Rumunijos e, žemės ūkio atstovais ir norime įtraukti juos į kooperatyvų sąjungos darbą. Žinoma, dėl istorinių ir politinių priežasčių e, mūsų nariams iš Rumunijos kai kurios klausimus spręsti yra sunku, tačiau Rumunijos ūkininkams geriausia gynyba būtų susitelkti ir užtikrinti, kad jiems būtų atstovaujama ES lygių. Taigi, man taip pat rūpi ir Rumunijos ūkininkų reikalai. Ponas Sebastian kalbėjo apie pajamas į žemės ūkio. E, vicepirmininkas minėjo faktą, kad e, kooperatyvai sukuria stabilesnę verslo aplinką. E, buvo kalbėta apie pieno sektoriaus kooperatyvus ir kalbant apie pavimas, net ir ne kooperatyvo nariams, kooperatyvas, e, kooperatyvo buvimas užtikrina stabilesnės pajamas ir geresnės kainas. Taigi kooperatyvų įtaka yra teigiama ir tą pripažino ir Europos komisija. Pone Agilera minėjo struktūrinės problemas ir mes iš tikrųjų žinome, kad yra problemų alyvų aliejaus sektorija. Yra labai daug operatyvų, tačiau e, visi yra laisvi ir mes negalime priversti savo narių jungtis į didesnius kooperatyvus. Tai daroma savanoriškai. Uh, Na, o į konkretų klausimą dėl GMO, mes norime, kad GMO klausimas būtų sprendžiamas valst... ES narių e, lygių, ES lygių, nes jeigu kiekvienai šaliai suteiksime galimybę nedalyvauti schemoje, tai sukels pavojų bendrai rinkai ir iškreipys konkurenciją tarp valstybių narių. Na, o paskutinis klausimas, ponas Bokovič kalbėjo apie Slovenijos atvejį Ir mes norėtume pažymėti, kad, na, bent jau iš savo patirties galiu pasakyti, kad konkurencijos įstatymas e, priverčia kooperatyvus jungtis į didesnius darinius, nes e, smulkesni kooperatyvai negali bendradarbiauti e, pagal konkurencijos įstatymus nes tam, kad jie galėtų bendradarbiauti, jie turi tapti vienu teisiniu subjektu. Ir aš asmeniškai turiu daug patirties šioje srityje ir čia man atrodo, kad e, e, reiktų pagalvoti, kaip taikomi konkurencijos įstatymai ir kiek jie yra lankstus. Na ir galiausiai ponas Flanagan minėjo vieną konkretų kooperatyvą. Aš e, didžiuojasi savo konfederacijos nariais iš Airijos, kaip ir nariai iš Švedijos ir Suomijos. Jie yra gyvas Airijos žemės ūkio kooperatyvų sėkmės įrodymas ir jie iš tikrųjų užtikrina Airijos žemės ūkiui gražią ateitį, jie prisideda prie augimo ir plėtros kaimo vietovėse ir tiesą sakant didžiuojasi Airijos kooperatyvų pasiektais rezultatais ES ekonomikos kontekste. Na, o dėl tendencijų manome, kad e, kooperatyvai turėtų e, turėti daugiau svorio visuose žemės ūkio sektoriuose ir aš manau, kad Lenkijoje jų vaidmo taip pat labai reikšmingas. Ačiū. Jeszcze minutę pan przewodniczący Magnuson. Pone Magnusonai, jums dar vieną minutę atsakymui. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pirmininkui irgi pasakyti, kad na, kalbame apie tendencijas, tačiau aš manau, kad ateityje bus pasaulinių tokių kooperatyvų organizacijų, kurios veiks viso, viso pasaulio rinkoje. Ir taip pat bus ir mažų kooperatyvų mažose miestuose, kaimuose, kurie vietos rinkoje sėkmingai veiks. Taigi aš manau, vietos užteks visiems. Ir aš dar norėčiau pasakyti, kad jeigu šiandien yra daug ūkininkų ir jų netenkina tam tikrų grupių veikla, aš esu pieno gamintojas ir uh, teikiu um, savo pieną kooperatyvų ir jie nustato tas kainas. Taigi aš manau, kad visiems ūkininkams labai svarbu turėti tokią pasaulinę pramonę netgi pieninkystės sektoriuje ir aš manau, kad mūsų, tai, ką daro mūsų kooperatyvų grupė, mums yra visiems labai naudinga. Dėkoju. Pan Flanagan, one minute. Ponas Flanaganas, labai trumpai. Aš norėčiau papildomo klausimo paklausti, šį bitą pasiaiškinti ponė Magnusonai ir generalinis sekretorius. Jūs sakėte, kad didžiuojatės kooperatyvais, o aš konkrečiai iškėliau klausimą, kaip yra vengiama mokėti mokesčių, kad uh, tos įmonės e, vengia mokėti mokesčius ir dėl to daugiau lėšų patenka į vietos ekonomiką. Mažiau lėšų patenka į vietos ekonomiką, nes jie per Luksemburgą bando išvengti e, mokesčių ir tie pinigai negrįžta į Airiją. Taigi aš konkrečiai klausiau apie LuxLeaks skandalą ir mokestinius rojus. Taigi aš nelabai supratau, gal galite patiksinti, kuo tiksliai didžiuojatės. Man, manau, tuo nesididžiuojate, bent jau aš tai tikrai, kad ne. Ačiū. Ačiū, kad priminėte mums savo klausimą. Mes e, pasigilinsime ir kogeka, kopa kogeka, manau, tai irgi atsižvelgs, to irgi nepamirš. Na, o dabar aš norėčiau padėkoti kopa kogeka už jų darbą, už tai, kad vienyje ūkininkus, kad ūkininkai būtų stipresni socialinė, ekonominė prasme nes tokiu būdu ūkininkų pozicijos stipresnės būna tiesiog. Na ir aš turiu dar vieną klausimą. Ar tiesa, kad kooperatyvo organizacijos, kurios nori prisijungti prie kogekos ir tenkina visus kriterijus bei veikia rinkoje, gali negauti tokios galimybės ir neleisti gali būti, neleista gali būti jiems prisijungti prie tos grupės dėl to, kad, pavyzdžiui, kita kooperatyva organizacija tam prieštarauja iš tos pačios šalies. Pavyzdžiui, tokiu būdu tarsi atsiranda tam tikra konkurencija toje pačioje rinkoje ir tokios kooperatyvo organizacijos gali blokuoti kitos narės įstojimą, naujos narės įstojimą, nors ta narė tenkina visus įstojimo kriterijus. Jeigu tai yra tiesa, tai aš norėčiau, ponai, jūsų paprašyti tuo pasidomėti, pasigilinti, nes panašu, kad tokiu būdu yra pažydinėjimos tokios fundamentalios teisės, laisvės, nes jeigu taip, taip yra iš tiesų, tai jeigu vienas kooperatyvas gali blokuoti kito kooperatyvo įstojimą į grupę, į kogeką konkrečiai šiuo atveju, tai, tai gali kelti tikrai nemažai susirūpinimo. Ir dabar dar vienas pastebėjimas. Norėčiau Jums labai padėkoti ir dabar komisija pristatys kitą studiją, tai yra informacinė pažyma, studija apie žemės ūkio paskirties žemės grobimus Europos Sąjungoje. Agri Grupė parengė šią studiją. Tai yra žemės ūkio paskatės žemės grobimai Europos Sąjungoje. Ir studija buvo pristatyta dar prieš vasaros atostogas. Ir ši problema mums yra labai aktuali. Kai kuriuose valstybėse narėse ta, ta studija užsakė mūsų komitetas nes mes norėjome panalizuoti tą problemą ir studija buvo pristatyta birželio 17 dieną. Na ir diskusijų metu komisijos atstovas ponas Hanijotis, kuris taip pat yra šiandien irgi atvykęs į mūsų posėdį, pateikė tokių bendrų pastebėjimų, komentarų apie tą studiją apie pasirinktą metodiką. Ir jis sakė, kad parengs Agri generalinio direktorato komentarus apie tą studiją dėl žemės ūkio paskaities žemės grobimų. Nes tai būtų tikrai mums irgi labai įdomu ir tuos komentarus, tą pažymą jūs esate gavę Komisija ją parengė ir pateikė, taigi dabar norėčiau žodį iškart suteikti direktorių Hanijotis. Jam 10 minučių skiriu, skiriu pasisakymui. Ačiū. Pirmininkė, jūs visiškai teisingai pristatėte problemą. Mes žodžiu pristatėme tą studiją, kurią užsakė jūsų komitetas. Ir po to jūs paprašėte, kad parengtumėme pažymą. Ta mes ir padarėme. Taigi Aš taupydamas laiką tik apibendrinsiu problematiką. Žemių grobimas išryškėjo ta problema po to, kai įvyko maisto krizė 2008-2009 metais ir pamatėme, kad tai turi įtakos kainų judėjimui ir lakumui, maisto kainoms. Ir supratome, kad ilgalaikės problemos dėl maisto gamybos yra susijusios su žemės paskirtimi. Uh, ta problema tampa vis aktualesnė ir žemės įsigijimai atskleidė tam tikras problemas. Ir prasidėjo diskusijos apie tai, kokį potencialiai gali turėti poveikį žemės įsigijimai, plataus masų žemės įsigijimai labiausiai pažeidžiamiems ūkininkams besivystančiose valstybėse. Tas klausimas aktualiausias besivystančiose valstybėse, nors kainos yra sumažėjusios ir nepaisant to, kad maisto tiekimas nėra toks sudėtingas ir ribotas kaip anksčiau, tačiau tai vis tiek yra labai aktualus ir svarbus klausimas. Ir ES irgi buvo pradėta apie tai diskutuoti. Ir iš pat pradžių iškilo tam tikrų problemų dėl konteksto ir interpretacijų, dėl apibriešties, apriepties, ką tai reiškia ir panašiai. Mes puikiai suprantame, kad kai tik tai aptariamos šios problemos, mes išsakome savo nuomonę. E, teigiama, kad mes gal, gal dėm kritiškai vertiname šią problemą, taigi mes bandėme paaiškinti tam tikrus dalykus savo nuomonėje, kuri yra pagrįsta faktais. Pirmiausia, mūsų pagrindinis dalykas yra tai, kad žemės klausimas yra labai svarbus, apie, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką. Praeitą mėnesį mes uh, Milane, Expo Milan, Milano Expo rėmuose surengėme tokį renginį su jaunais ūkininkais. Ir pirmasis klausimas, kuris buvo tose diskusijose aptariamas ir kurį kėlė patys jauni ūkininkai, buvo prieiga prie žemės. Ir prieiga prie kreditų buvo kitas klausimas. Ir tos diskusijos aiškiai parodė, kad žemės nusavybės teisės ir teisių perdavimas yra labai kompleksinis klausimas, kurį reikia gerai panalizuoti prieš darant tam tikras išvadas, kadangi tai yra valstybių narių atsakomybės rytis ir informacinės spragos čia yra labai didžiulės. Tačiau prieiga prie žemės nebuvo pristatoma kaip svarbus klausimas e, visų, iš visų dalyvių pusės, kadangi jiems susidarė įspūdis, kad per daug yra lyg bandoma kitiems irgi e, gauti prieigą prie žemės. Priešingai, jų manimų per mažai ūkininkų veikia. Ūkininkai sensta ir dėl to atsiranda tam tikrų apribojimų dėl žemės. Pačioje studijoje mes pateikėme komentarus, pastabas, jas apibendrinome. Ar dabar geriau? Taigi, mūsų pastabos yra susijusios su šešiomis plačiomis sritimis. Trūksta apibrieščių. Vis tiek jaučiami garso trikdžiai. Tai, kad žemių grobimas yra susijęs su daugeliu sričių tuo pat metu ir nėra iškios apibriešties. Ir bendrai pripažįstama studijoje, kad nėra tos apibriešties. Taigi yra labai sudėtinga daryti skirtumą tarp žemės grobimo, plataus žemės įsigijimo, užsienio tiesioginių investicijų, žemės koncentracijos arba struktūrinių pokyčių. Visi tie dalykai kartais tarpusvėje yra labai glaudžiai susiję. čia kažkokie mikrofonų karai vyksta. Taip, taigi, pirmiausia, e, žemės grobimo apibrėžimas. Toliau statiniai pokyčiai ir teisinė įvairovė Europos Sąjungoje. Įvairovės žemės ūkio struktūros yra labai daug ir taip pat yra labai daug įvairovės, kalbant apie žemės rinkos funkcionavimą. Yra įvairių paveldė, pa, paveldėjimo susitarimų ir, ir kitų dalykų. Dėl to situacija yra labai sudėtinga. Ir kitas dalykas, kad nėra europinės politikos apie žemės grobimus. Dėl to negalime turėti ir ES sprendimo šiai problemai. Trečias dalykas - struktūrinių pokyčių diskusijos, lyginant juos su žemės grobimu. Dauguma tų pokyčių, kuriuos matėme, žemės tokie politikos pakoregavimai ES reiškia, kad palaipsniui yra pereinama prie stambesnių ūkių. Ir tai nėra didžiulis žemės koncentravimas, apie ką kalbama studijoje. Taigi, nauja informacija, kurią pateikė Eurostatas, rodo, kad dabar iš susikloščios situacijos mačiom, matome, kad jau yra keičiamas keičiama žemės grobimo apibrieštis ir tada situacija gali tapti dar šiek tiek sudėtingesnė. Dabar tai, kiek įtakos turi tai žemės rinkai, čia vėlgi situacija yra sudėtinga ir mes pastabose kalbame apie dvi studijas, kurias užsakėme, kur matome, koks skirtingas buvo poveikis įvairiose valstybėse narėse, tačiau pirmiausia, čia yra tas ryšys tarp žemės grobimo, ar tai kaip taip suprantama kaip žemės grobimo ir e, žūp. Tai visiškai ne tas pats, kas turima omenyje, nes žemės struktūra ir situacija žemės rinkoje, tai yra svarbus elementai ir tai, apie tai buvo kalbama ir mūsų e, seminare su jaunais ūkininkais ir kalbant apie tai, kodėl vyksta tie stambų žemės įsigijimai, dažniausiai tai, tai takoja stambesni pos pokyčiai ir turi takos rinkos kainos ir būtent prognozės, kur didžiausias bus džia, maisto produktų paklausa didžiausia. Ir taip pat matome, kad gali susiklostyti visiškai kitokios sąlygos nei tikimas, tikimės, tikimės. Ir taip pat yra įvairių metodinių klausimų, kuriuos mes aptarėme, bet aš norėčiau dar patikslinti vieną dalyką. Mūsų pastabos nors jos yra kritiškos, tačiau jomis nebandome sumenkinti šios problemos. Mes tiesiog bandome į tinkamą kontekstą įdėti šią problemą, nes realios diskusijos, kurios panašu, kad vyksta ir kurios vyks ateityje susijusios su žeme Europos Sąjungoje, mums atrodo ne 0,1 procento, kaip buvo kalbama, turint omenyje, kas vyksta įsigijant plačių mastų žemę Europos Sąjungoje. Tai yra nedidelis procentas ir panašu, kad jis neauks smarkiai, bet didžiausias toks apribojimas, kalbant apie žemės paskirtį, ir, ir ypač apie jaunus ūkininkus, tai yra susiję su e, ribota galimybė gauti kreditus ir mums atrodo, kad tai yra ta analizė, kurie turėt, turės įvykti ateityje ir mes čia esame labai atviri ir norime iš tiesų aptarti visus e, tuos plataus masto žemės įsigijimus, jeigu jie turi tam tikrų neigiamų padarinių. Dėkoju. Proszę Państwa, mam zgłoszonych. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ponios ir ponai, ačiū. Ačiū, direktoriau. Turiu šešis, šešias pavardės norinčių pasisakyti sąraše. Atrodo, kad visus suskaičiavau septynis. Kiek minučių mes dar turėsime? Nelgiau nei dvi minutės galime skirti pasisakymams. Pone Hoibuš pirmiausia. Uh, savo e, pasisakymu minėjote augimo tempus. Kalbėjote apie 2010-2020 metus, gal galite pakalbėti apie laikotarpį po 2010, nes e, žemės rinka įsibėgėjo po to. Dar vienas dalykas - struktūra ir susiję teisės aktai. Kalbėjote apie tai, kad už žemės rinką kompetencijos patikėtos valstybėms narėms. Taip iš tikrųjų yra. Tačiau duomenų rinkimas ir duomenų pristatymas yra komisijai patikėta užduotis. Kodėl kalbame apie duomenis, kuriuos galime rasti informaciją apie žemės ūkio e, holdingus. E, tie duomenys iš tikrųjų yra pasemne. Noriu paminėti Latviją, Sloveniją ir kitas šalis, kurios nori priimti įstatymus, kad išspręstų tą galimybės parduoti didelį žemės plotą klausimą. Numatomos tam tikros pažeidimų e, nagrinėjimo procedūros, tačiau tai netitinka kompetencijų klausimų. Jūs sakėte, kad tai nesusijęs su žemės grobimo klausimu. E, ir tose šalise, kur yra didesni mokesčiai, turėtų vykti stambesnio masto žemės grobimas, tačiau taip nėra. Jeigu už vieną hektarą moku 7 tūkstančius eurų, tai 200 e, eurų reikia mokėti, gaunu 200 eurų tiesioginių išmokų, savo regione moku 7 tūkstančius ir gaunu 300 eurų tiesioginių išmokų, todėl neteisinga susijęti šiuos dalykus. Jūs kritikavote studiją, tačiau studijoje raginama E, surinkti kokybiškesnius duomenis ir skaidriau, skaidresnius duomenis, o jūs savo pastabose visiškai apie tai nekalbėjote. Studijoje taip pat raginama įgyvendinti kitas parengtas gairias šiuo klausimu. Manau, kad tai rimta užduotis, kurios reikia imtis Europos Sąjungoje. To jūs taip pat neaptarėte savo pasisakymą, todėl norėčiau išgirsti jūsų komentarus šiais klausimais. Pone Dodds, dviems minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad, e, kad, kad mano pasisakymo laiką taip pat tolerantiškai reglamentuosite, kaip prieš tai kalbėjusios kolegės. Noriu padėkoti komisijai už prezentaciją. Jūs minėjote, kad žemės grobimo klausimas nėra paprastas, bet labai sudėtingas. Noriu šiandien pakalbėti apie keletą atvejų, e, apie kuriuos sužinojau iš vienos, vienoje valstybėje narėje. Tai susiję su įmonėmis e, įsteigtomis Junktinėje karalystėje, Italijoje ir kitose šalise. Klausimas susijęs ne su žemės nusavybė, bet su žemės nuoma vyriausybės e, sutinka išnuomoti žemę įmonėms. Paskui tai pritraukia e, didžiulių užsienio investicijų, ta žemė tampa pelninga ir daugelis tų įmonių eksportuoja didžiulius kiekius e, ten auginamos produkcijos. Pasikeitus vyriausybėje arba e, vyriausybė pradėjus taikyti labiau nacionalis, nacionalistinę politiką, e, neatnaujinamas, nepratesiamas nuomos kontraktas ir vyriausybės e, grasina, kad e, įmonės bus priverstos pasitraukti iš, iš, iš tos nuomojamos žemės ir netgi e, kai kuris atvejais yra e, teisme nagrinėjimų bylų šiuo klausimu. Dar kartą pabrėšiu, tai ne žemės nusavybės ar žemės nusip... įgyjimo pirkimo klausimas, bet žemės iš, išnuomotos iš vyriausybės klausimas. Manome, kad tokia situacija prieštarauja laisvo kapitalo judėjimo laisviai. Kalbėjau apie tai su komisijos nariu Hill. E, ir aš taip pat norėčiau aptarti su jumis tuos mano minėtus atvejus, kad išsiaiškintume, ar agri direktoratas negalėtų E, imtis šios labai mm, nestabilios, nesaugios vietoje dirbantiems ūkininkams situacijos, kuri, kuri taip pat prieštarauja ES teisiai. Ačiū pirmininkė. Bulgarijoje, kiek žinau, Rumunijoje, Slovenijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, e, Latvijoje, Lietuvoje egzistuoja proc, e, pažeidimų nagrinėjimo procedūra. Kiek žinau, ateityje tai taps svarbiu dalyku. Aš nekalbėsiu ilgai. Svarbiausia E, išvengti tokių sunkių priemonių. Vengrijoje, pavyzdžiui, galioja teisės aktai. E, jie paremti Danijoje ir Prancūzijoje e, egzistuojančiais aktais. Tie įstatymai, kurie galioja Prancūzijoje arba Danijoje, E, duoda tam tikrą kryptį Vengrijoje primtiems įstatymams. Todėl aš manau, kad, e, kad, kad tokios perteklinės priemonės būtų, taip, taip paplistų. Toliau ponas Egnių. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie žemės grobimą ir e, kalbant E, reikia būti sąžiningiams komisijos atžvilgių. Komisija nenorėjo imtis to. Žalieji ir kairieji išrado šią problemą. Tas pats terminas nieko nereiškia. Ką jis reiškia? Žemės grobimas, ar tai neteisėta? Ne. Jei nori nusipirkti žemės, pasiūlai aukščiausią kainą ir ją įgyji. Čia nieko neteisėto nėra. Bet kokiu atveju visa, visur išsivyščiusiame pasaulyje, išskyrus ES, BŽUP, E, vis mažiau žmonių e, reikaling, vis mažesnis skaičius žmonių reikalingas maisto produktų gamyboje. Viskas yra paprasta. E, daugybė žmonių pasitraukė iš, iš šio sektoriaus dėl to, kad technologijos vis modernėja subsidijos yra tik tai vienas iš keturių veiksnių įtakojančių žemės kainą. Yra dabar dar e, e pavel, kaina už paveldimą turtą, taip pat e, prekių e, rinkos kaina, taip pat e, gyventojų veiksnio spaudimą. E, Tačiau augančios kainos, bet jau leidžia asmenių, kuris parduoda žemę, gyventi oriai pensijoje. Juk tai taip pat žmonės parduodami tą žemę pasitraukia iš aktyvios veiklos. Jei komisija imtųsi veiksmų šioje srityje, ji kištusi į privatų pardavimo, pirkimo sandorių verslą. Ir aš, nors komisija buvo prašoma įsikišti šiuo atveju, aš labai prašyčiau jūsų nesikišti į šią situaciją. Na, atrodo, jūs kaip ir teisus, tačiau žemės vertė yra ypatinga. Tai yra ir gamybos priemonės. Žemė susijusi su politiniais ir socialiniais aspektais. Galbūt netrukus kalbėsime apie vandenį ir apie orą. Tai, tai mano asmeninė nuomonė, aš atsargiau vertinčiau šį klausimą. Aš suprantu, kad ir, yra laisvas kapitalo judėjimas, bet yra tam tikros ribos, kaip ir ribos e, na, asmens laisvai. Ponas Hausling. Ne, vėl. Žodis man ir vėl aš kalbu. Manau, kad tai gana aiškiai atskleidžia, kad mums reiktų surenkti klausimą šią temą, kurio mes žalieji prašome jau labai ilgai. Ir, ir keista, kad komisijos atstovai čia bando sumenkinti pristatomą studiją, kurioje kai kurie dalykai labai aiškiai akcentuojami. Komisija savo, kad nėra žemės gavimo apibriešties. Žinoma, kad yra. Ir tai, tas reiškinys egzistuoja ir Europoje galime aiškiai apie tai kalbėti. Čia svarbiausia, ar investuotojai perka žemę, kuri nesusijusi su žemės ūkiu ar ūkininkavimu ir tiesiog taip uh, paslepia, užmaskuoja savo investicijas. Kita vertus, jauni ūkininkai visiškai negali pritraukti investicijų vien dėl žemės kainos įsigyti žemės. Jeigu komisija mano, jeigu komisija mano kad apibriešties nėra, tai jai teks parengti apibriešti. Nes kitaip, jeigu jums tai nepatinka, pažvelkite jungtinės tautas, jungtinės tautos parengė apibriešti ir e, ta, tas terminas taikytinas ir Vokietijai, ir kai kurioms rytų Europos šalims. Tai yra in, kapitalo investicija, kitaip sakant, žemės grobimas. Yra studijų parengtų šią temą. Nėra e, nusatyta jokių viršutinių ribų, uh, dėl pagalbos lygio, kuo daugiau žemės turi, tuo daugiau pagalbos gauni, išmokų gauni. Tai, tai yra iniciatyva. Buvo išsakytas pasiūlymas, kad reikia kažkokia tai, e, kažkokias ribas numatyti BŽUP politikoje. Tu turime labai aiškiai apie tai kalbėti, surenkti klausimą šią temą, apie viską kalbėti, bet bandyti apsimesti, kad Europoje tokios problemos nėra ir bandyti ją sumenkinti. Na, aš tikrai nesiūlyčiau komisijai eiti tuo keliu. Uh, Ačiū. Toliau ponas Kužmiuk. Varžau, problem e, wykupų nielegalnego. Ačiū. Žemės grobimo klausimas vidurio ir rytų Europoje, taip pat ir Lenkijoje, yra tikra problema. Ir studijoje kalbama apie Lenkiją ir patikti duomenys yra gana, atrodo gana įtikinamai. Lenkijoje 200 tūkstančių hektarų e, yra ta, tas plotas, apie kurį kalbame. Ir ta žemė buvo neteisėtai nusipirkta per dešimties metų laikotarpį. Fiziniai asmenys, fiktyvus e, fiziniai asmenys bei įmonės įvykdė pirkimo sandorius, veikdami užsienio įmonių vardu. Tai, tai buvo daroma dėl kainų skirtumų. Ir e, tiesa yra tai, kad jauniems ūkininkams tampa sunku įsigyti žemės, nes jie negali savo to leisti, ypač rytų Europos šalyse. Ir, ir, ir tampa labai sudėtinga užsitikrinti tokią galimybę. Tai tampa problema rytų ir vidurio Europoje, taip pat ir Lenkijoje. Ir aš raginčiau komisiją pasidomėti šią problemą ir pasiūlyti iniciatyvą kaip šią problemą išspręsti ir kaip užtikrinti geresnės galimybės ūkininkams. Trebuie să se ocupe Comisia de această chestiune, dar aș putea spune că n-a făcut-o la modul serios până... Ačiū pirmininkė. Manau, kad komisija turėjo pasirūpinti šiuo klausimu. Tiesiog komisija labai smarkiai nedirbo šioje srityje, nes BŽUP iš esmės yra susijusi su žeme. Jei neturi žemės, nėra žemės ūkio veiklos. Todėl labai svarbu, kad visa komisijos politika apimtų tai nepamirštų ir, le, ir žemės koncentravimo. Aš esu iš Rumunijos, kur daugybė e, didelius žemė, žemė plotus susigrobė užsienio įmonės. Pati savaime ta situacija nėra problema, tačiau dabar ta žemė nėra dirbama. Ir būtent šiuo klausimu komisija turi pasidomėti, ką, galima, nu, ką reikia nuveikti. Svarbu užtikrinti vienodas sąlygas že, įsigyti žemės visose valstybėse narėse. Vienose šalise reikia tenkinti vienus kriterijus, norint nusipirkti žemę, kitose daug griežtesnius reikalavimus, jeigu norite įsigyti žemės. Taigi turi atsirasti ir bendra žemės rinka. Ačiū. Ja. Ja, vielen Dank. Äh, ich, ich denke auch, äh, wir sollten uns mit der Problematik Ačiū. Manau, kad mums verta pasigilinti šį klausimą ir sutinku su pono Hoisling šio klausimu. Problema yra ta, kad e, e, žmonės galvoja, kad e, viskas bus gerai, kad galima bus išnuomoti žemę ir viskas bus tvarkoje, bet galiausiai taip neatsitinka, atsiranda kapitalo įmonių investuojančių į žemę ir žemė yra ribotas išteklius ir atsiranda žmonių, kurie moka už žemę tris kart didesnę kainą negu rinkos kaina ir tuomet aišku, kad čia jau spekuliuojama žemė. Ir norėčiau, kad komisija pasigilintų šį klausimą, nes mūsų manimų uh, Žemė yra ypatingas išteklius, mes norime, kad kuo daugiau žmonių būtų žemės savininkai ir kad žemės savininkai būtų ūkininkai, nes jeigu nebusime atsargų šio klausimu, situacija tar, gali tapti pavojinga. Ponas Andrėjų. Na, ponas e, Agnių sakė, kad jis nežino, kas yra žemės grobstimas, žemės grobimas, tačiau Anglijos istorija irgi buvo tokiu atveju, kai smulkieji žemdirbėjai buvo išstumti iš savo žemių dėl to, kad dvarininkams reikėjo plotų avims auginti. Jeigu pažvelgtumėte į mokesčių knygas, senovinės mokesčių knygas, ten situacija kaip ant delno. O šiandien ta pati problema yra rytų ir centrinėje Europoje, nes yra, galima sakyti, dvi Europos. Ir neseniai buvo pateikta ataskaita apie žemdirbių pajamas ES valstybėse narėse. Ir pavyzdžiui, viena valanda darbo ūkininkui Danijoje yra 20-25 eurai atlyginimas, o Lenkijoje ūkininko atlyginimas už valandą darbo yra 3 eurai. Taigi, jeigu norime E, laisvos rinkos, kuri prasideda 2016 metais, e, kur bus perkama žemė Lenkijoje ar Danijoje. Žinoma, kad ta laisva rinka, laisva žemės rinka veiks viena kryptimi. E, Junktinės karalystės Danijos ūkininkai ir įmonės pirks žemę Lenkijoje. Lenkai negalės įpirkti žemės Prancūzijoje ar Junktinėje karalystėje. O dabar Lenkijoje, sakykime, Prancūzijoje ūkininkas gali įsigyti žemės tik tuo atveju, jeigu kelios šeimos kartos ūkininkauja. Ir Lenkijoje yra ta problema, kad turime apsaugoti savo žemę nuo spekulacijos. Lenkijoje ūkininkai protestuoja, e, keletas ūkininkų buvo areštuoti už dalyvavimą protestuose. Istorija tiesą sakant, keistoka, tačiau čia jau vidaus politikos klausimai. Tačiau žemės grobstimo problema yra labai reikšminga. Taigi prašau komisijos jos nesumenkyti, nes tai sukels socialinę įtampą ES. Mes negalime leisti, kad turtingi verslininkai, e, turintys kapitalo, susipirktų mūsų žemės, nes mūsų ūkininkam neliks jokių galimybių su jais konkuruoti. Ačiū. Pona Petil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi manau, kad e, komisija turi spręsti šį klausimą ir nenusiplauti rankų. Nes e, atrodytų, kad tai nėra aktuali problema. Jokių būdų kalba eina apie didžiulį svarbų išteklių ir maisto gamybą galų gale. Ir jeigu kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, ir kalbame apie šeimos ūkius, taip, šeimos ūkiai dažniausiai yra prarijami stambių investuotojų. Ir turime daug darlingo žemės, turime daug darbuotojų, darbininkų, kompetentingų darbininkų, tačiau galiausiai atsitinka taip, kad priklausome tų, nuo stambių savininkų, stambių investuotojų ir krauname jiems turtus. Ir tada perkame maistą už kur kas didesnės kainas. Taigi tai yra ypatingai aktuali problema rytų Europai, kadangi e, tai yra ta žemynų dalis, kuri gyveno komunizmo sąlygomis ir dėl to yra sukrošiusios tam tikros tradicijos ir aš manau, kad pagal bendrą žemės ūkio politiką patys ūkininkai turi e, būti žemės savininkai ir neturi tarnauti stambiems e, savininkams, stambiems investuotojams. Labai svarbu, kad e, jie patys galėtų dirbti savo žemėje. Ir matome, kad tas procesas nėra pakankamai kontroliuojamas ir tas procesas turi būti kontroliuojamas ir dėl to, kad e, komisija neprisideda taip, kaip turėtų prie šios studijos ir analizės. Ponas Agnių, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Trys trumpos, trys, norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė, sakė ponas Hauslingas. Jis kalbėjo apie tai, kad ES nėra numatytos viršutinės ribos pagal žūb, taip, pagal naują reformą tas yra padaryta būda. Uh, skundėsi, kad daug Rumunijoje žemės nėra kultivuojama. Prieš 20 metų GMO soja buvo auginama toje žemėje, kuri nėra kultivuojama. Kai jūs įstojate Europos Sąjungą, jums pasakė, kad negalite GMO sojos auginti Rumunijoje ir jūs nustojate tą darę, dabar importuojate soją tokią genetiškai modifikuotą iš Pietų Amerikos. Ir dar vienas kolega kalbė, Vatsiekopskis kalbėjo apie tai, kad Škotijoje ūkininkai prarado žemę. Buvo priversti jie tą padaryti. O čia kalbame apie tai, kad ir, ir pirkėjas, ir pardavėjas nori sudaryti tą sandorį. Tai yra visiškai kita situacija. Dėkuoju. E, siła pieniądza jest duża. Kapitalo jėga iš ties yra didžiulė, sako pirmininkas. Dabar Hanijotis sureaguosi į visus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, panašu, kad daug yra susijaudinimo, kai kalbame e, apie šį klausimą, bet norėtumėme šį beitą paaiškinti. Mes niekuomet nesakėme, kad žemė nėra problema. Priešingai, daugiau nei 12 metų didžiausias dėmesys keičiant bžūpų buvo skirta žemė ir mes atlikome daug studijų, daug analizių, kur buvo aiškiai parodyta, kad yra labai svarbi žemė, kur yra tie visi ryšiai ir jungtys ir kad žemės paskirtis yra esminis politikos krypties elementas. Vienas dalykas yra aptarti faktus, o kitas dalykas kalbėti apie iš, anksto, iš ankstinius nusistatymus. Žemės grobimo apibrieštis mes čia nieko neišradome. 16 puslapyje studijos yra apie tai kalbama ir tai yra reali problema ir patys mokslininkai pirmieji tai pripažįsta. Antras dalykas. Kai jūs kalbate apie duomenis, mano direktoratas pirmasis turi pasinaudoti naujausiais duomenimis. Mes negalime atlikti jokios analizės be duomenų, bet komisija nesukuria savų duomenų. Komisija naudoja tuos duomenis, kurias, kurios atsinčia valstybės narės pagal suderintas, harmonizuotas metodikas viskas yra daroma. Ir jeigu mes pateikėme, vėluojame teikti informaciją, taip yra dėl to, kad yra terminai, kurių reikia laikytis. Ir aš pirmasis, pritarus jūsų komitetui, kai mes kalbėsime apie tai, kad labai svarbu gauti laikų statistinę informaciją statistinę informaciją, statistinius duomenis, kad mes kartu pasirūpintumėme, kad tie duomenys būtų pateikti ir pateikti laiku, nes mes patys duomenų surinkti negalime. Dabar kas yra laisvas kapitalo judėjimas? Tai yra susiję su pinigais, kurie yra investuojami į žemę ir tai jau nėra agri generalinio direktorato sritis, čia jau kito, kito direktorato sritis ir taip pat tie pinigai kurie investuojami į žemę ir kas yra savininkas ir ar žemė yra nuomojama žemės, paskir, e, žemės ūkio paskirčiai. Ir čia nėra jokių viršutinių ribų, tiesiog yra aktyvaus ūkininko apibrieštis ir tai numatyta žūp politikoje. Ir vėlgi čia valstybės narės, o ne komisija nusprendžia, ar jie pritarė tokiai investicijai ir laikys ją žūp politikos dalimi ar ne. Taigi, apibendindamas galiu pasakyti, Ir todėl mes įteikime, kad yra kompleksiškas klausimas. Pirmiausia, mes turime apsispręsti, apie ką kalbame. Ir naujausia informacija, kurią jums pateikiu, tai yra ta informacija, kurią gavome prieš mėnesį. Tai ne ta informacija, kurią aptarinėjome birželio mėnesį, būtent, kad jeigu jauno ūkininko ES paklausite, šimtas jų susirinko į mūsų seminarą, kurie e, dirbo dešimties skirtingų grupių ir paklausėme jų, e, įvardinkite tris pagrindinės problemas, su kurias, kuriomis susidurėme ir tris pagrindinius sprendimus. Visose dešimt grupių pagrindinė problema, kuri buvo iškelta, tai buvo prieiga prie žemės. Žem, galimybė naudoti žemę, galimybė naudotis kreditais. Niekur jie nesakė, kad bijo stambių korporacijų, kurios užsipuls žemės ūkį Europoje ir surinks, supirks visą žemę. Ne, didžiausia problema yra žemės ūkio struktūra ir tai, kad jie negali, netgi kai yra kapitalo, uh, gauti tinkamos žemės. Tai yra problema, kuri yra aktualiausia ES ūkininkams. Ar tai reiškia, kad nėra kitų problemų? Žinoma, kad yra. Turime problemų kai kuriuose valstybėse narėse, dėl to ir kyla tos problemos. Tačiau mes pirmieji pasitelksime tuos duomenis, kurie, pavyzdžiui, yra pateikti iš Rumunijos. Jeigu turėtumėme tuos duomenis, bet mes neturime iš vis jokios informacijos, kuri įrodytų tai, kad, ką jūs dabar teigiate. Taigi, kai kitą kartą aptarsime šią problemą, pažiūrėkime, ar galima gauti tos informacijos. Informacijos, kuri būtų nuosekli, nes tai, ką matome šioje studijoje, jeigu sudėtumėme visus tuos hektarus, gauname 0,1 procento viso žemės ūkio žemės Europoje. Mums tai atrodo potenciali problema kai kuriuose srityse, bet ne ta problema, kurios pagrindu mes galėtumėme dar ir mestis į kažkokias tai išvadas. Dėkoju. Bardzo dziękujemy. Dėkoju. Jūs kalbėjote labai įtikinamai. Dėkoju už tą pareiškimą. Bet mes nepritarėme šiai nuomoniai. Buvo nedidelio žemės ploto savininkas kuris išnuomojo savo žemę ir kiti ūkininkai dirbo toje žemėje. Tai va štai tokia situacija yra puikia, kai nedideli savininkai, žemės savininkai gali išnuomoti žemę ūkininkams ir tada jie užsima žemės ūkio veikla. Tai nėra vien tik tai finansinė investicija ir panašiai. Aišku, tai yra ta problema kitaip atrodo kitose pasaulio vietose, bet vėlgi čia jau galbūt ir kita tema. Aš norėčiau grįžti prie šios temos ateityje. Kita kartą mes turėtumėme panalizuoti tą problemą, pamastyti apie aktyvaus ūkininko apibrėžimą ir pagalvoti apie tai, kas yra žemės koncentracija ir kodėl tai užtikrina mums konkurencingumą, konkurencingumą ES žemės ūkija. Rytoj balsuosime Turime daug nuomonių, dėl kurių turėsime balsuoti. 9 valandą pradėsime posėdį. Prašau, nepamiršti nešti balsavimo kortelių. Laukia daug darbo. Taigi dėkoju. Viso gero.